chers collègues, nous allons reprendre. Mėly kolegos, mes e, toliau tęsime darbą komiteto. Labai svarbia tema - fiskalinis sukčiavimas ir besivystančių valstybių ekonomika. Mūsų pirmasis darbo tvarkės punktas yra tyrimo dėl mokesčių vengimo ir besvystančių šalių ekonomikos pristatymas. Kaip jūs žinote, tai yra labai svarbi tema. Ta tema, be kita ko, esu dirbusi ir aš pati. Ir tai yra esminė vystomo bendradarbiavimo srities tema. Nes e, šis aspektas yra labai svarbus vystamajame bendradarbiavime, todėl kad finansavimas yra būtinas ir užtikrinant gerą valdymą ir įvairias socialinės struktūras dabar krizės sąlygomis, kuomet mažėja lėšų, finansavimas tampa dar svarbesnis. Fiskalinių e, lėšų telkimas yra labai svarbus aspektas, mažinant priklausomybę nuo e, išorės pagalbos. Ir pietų valstybių fiskalinė nepriklausomybė atrodo pats daugiausiai žadantis e, dalykas. Tuo tarpu sukčiavimas e, fiskalinėje srityje atima labai daug e, lėšų iš tų valstybių 2009 metais pagal apskaičiavimus besivystančiose valstybėse per metus 385 milijardus būdavo prarandami 385 e, milijardai dėl sukčiavimo. Nežinau, ar mes turime naujus statistinius duomenys 14 metams, tačiau man atrodo, jog padėtis ir 14 metais nėra pagerėjus. Aš e, labai nekantrai laukiu tyrimo autorių pristatymo ir iš karto perduosiu žodį tyrimo autoriams, poniai e, Maskani ir, ir ponui Mor. Jūs patys nuspręsite, kuris kalbės pirmasis. Žodis jums. For... Labą dieną, labai ačiū, kad mus pasikvietėte į šį renginį. Mes e, pristatome studiją dėl mokestinių įplaukų mobilizavimo Europos valstybėse ir kaip ponė pirmininkė ką tik sakė, E, tai yra e, vis didesnė ir didesnė problema. Ir pastaruoju metu, dėl ką tik išvardintų priežasčių, vis daugiau dėmesio yra skiriama šiai problemai, nes galvojama apie galimą politinę naudą dėl demokratėjimo, dėl gero atstovavimo, dėl ilgalaikės strategijos susijusios su pagalba besivystančiam šalims. Visi šie klausimai, visi šie faktai tarptautinėje vystimosi darbo tvarkėje yra gana mm, stabiliai įtvirtinti. ES ir kiti tarptautiniai veikėjai šioje srityje labai aktyviai veikia, dirba, girdėjome jau, kas yra ten padaryta, šioje srityje padaryta. Tačiau dar išlieka labai daug iššūkių besivysančiuose šalise, ypač kai kalbame apie mokestinės įplaukas. Besivysančios šalis e, vis dar e, turi satikinai e, žemas e, mokesnės įplaukas. E, Besvysančiose šalise jos sudaro tik 10-20 procentų, lyginant su ESBO valstybėmis, kur yra 30-40 procentų mokesčių surenkama. Mm, Bet to mokestinė pastanga yra apibūdinama kaip e, tai, kas yra surenkama ir kas galėtų būti surenkama. Santykis tarptų dviejų skaičių. Mokesčių surinkimo potencialas e, yra susijęs su e, mokesčių stoka apie kurią mes kalbame savo dokumente. Plačiaja prasme mokesčių stoka yra skirtumas tarp to, ką vyriausybės galėtų surinkti ir ką e, surenka. Dabar žinodami e, nacionalinio ūkio ekonominės aplinkybės mes tai vertiname. Bendrai mokesčių stokos plačiaja prasme buvimas yra užfiksuotas ir ekspertai sutinka, kad e, jis egzistuoja. Kokio dydžio ta mokesčių stoka, tai yra kitas klausimas. Kaip išmatuoti ją ir yra kol kas neaišku nes neturime aiškios apibriešties, kas yra potenciali mokestinė dalis. Ir mes praktiškai nežinome, kiek valstybė gali surinkti e, viename ar kitame politinėme nacionalinio ūkio kontekste. Tačiau net jei žinotume, kiek, kokio dydžio yra mokesčių stoka, būtų gana sunku susijęti e, mokesčių stoka su e, mokesčių surinkimo veiksniais. Netrukus mes apie tai kalbėsime. Taigi mes e, savo pranešime mes nesistengiame kvantifikuoti bendrojo, bendrosios mokesnės stokos, bet greičiau kalbame apie e, tos stokos sudėtinės dalis. Tai yra labai svarbu, stengiant Nes jeigu išsiaiškintume komponentus, mes galėtume žiūrėti, ką galime padaryti tarptautiniu lygiu, sprendžiant e, tokius e, konkrečius e, trūkumus, problemas. Mes e, e išsiaiškinome tris pagrindinius, tris pagrindinės sudėdamasias dalis, dėl ko susidaro mokestinė stoka. Tai yra susijęs su tarptautinė padėtimi dažniausiai, Tai yra susijęs su tarptautinio masto mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu ir dažniausiai tai yra susijęs su tarptautinėmis bendrovėmis. Ir e, labai dažnai e, tas mokesčio atotrukis yra siekiamas su žaliavomis. Taigi pradėkime nuo mokestinio sukčiavimo ir mokesčių e, vengimo. E, apibrėžimai pirmiausia. Kai kalbame apie mokesčių vengimą šiame pranešime, Labai plačiai vertiname mokesčių vengimą ir į šią apibriežtį įtraukiame ir e, mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą. Mokesčių vengimas reiškia, kad e, vyksta legalus procesas, o mokestinis sukčiavimas reiškia, kad yra pažeidžiami e, teisės aktai, net ir kai kalbame apie tarptautinius uh, teisės aktus. Praktiškai šios dvi koncepcijos dažnai būna tarpusavėje susijusios, tačiau labai svarbu išlaikyti skirtumus. E, tarptautinės korporacijos e, randa skirtingų būdų apeiti mokesčius arba jų išvengti. Vienas iš dažniausių būdų yra kainų e, perkelimas iš vienos valstybės į kitą, kai paprastai e, yra skirtingi veiksniai perkeliami iš valstybių, kurios yra maži mokesčiai, valstybės, kurios yra dideli mokesčiai ir darant kitokias machinacijas. E, tai yra mokesčių vengimas ir dažniausiai jis nepriklauso nuo rodo, deklaruojamos kainos ir realiosios kainos skirtumo operacijose viskas turi būti nurodyta. Žinoma, tarptautinėje mokesčių sistemoje yra labai daug e, trūkumų ir pranešime mes pateikėme labai daug pavyzdžių ir įvertiname, kokio masto ta problema yra. Vertinimai labai skiriasi. ESBO pateikė vieną nuomonę, kurioje yra pateikiama kuriame yra sakoma, kad moketinis sukčiavimas yra tris kartus didesnis negu reali besvystančiam šalims suteikiama pagalba. Kalbant apie tarptautinės mokesčių vengimo problemas, galima išskirti tris punktus. Pirmiausia, labai nedaug yra koordinavimo tarptautiniu mastu. Kitas dalykas, sistema tampa vis sudėtingesnė ir sudėtingesnė ir kartais tarptautinė mokesčių sistema atsilieka nuo bendrovių taikomų mokesčių vengimo būdų savo pelnui. Mes žinome, kad besivystančiose šalise mokesčių inspekcijos paprastai turi menkus administracinius gebėjimus, joms trūksta personalo Ir dažniausiai besivystančių šalių mokesčių administracijos turi mažiau išteklių, kad apsaugotų savo mokesčių mokėtojus, negu tarptautinės bendrovės turi galimybių. Jos gali labai agresyviai planuotis verslo operacijas, kad išvengtų mokesčių. Besivystančiose šalise tai sukelia rimtą problemą. Žinoma, tarptautiniu mastu turi būti įmamas veiksmų ir jų yra įmamasi. Europos Sąjunga, tarptautinė bendruomenė, keičiasi informacija E, turi, kalba apie pelno permetimo darbo atvarkės. Dar kalbame apie e, bendrai mokesčių sukčiavimą besivysančiose šalise, kuris sukelia labai rimtų problemų. Kitas e, svarbus elementas susijęs su mokesčio atotrukiu yra susijęs su atleidimu nuo mokesčių. E, tai yra susiję su tuo, kaip e, fiskaliniu požiūriu bendrovės yra traktuojamos viena ar kitoje valstybėje. E, iškyla gana daug konkurencijos tarp valstybių narių, taikant atleidimą nuo mokesčių. Besivystančiose šalise Afrikoje atleidimas nuo mokesčių yra gana populiarus, E, metodai yra skirtingi, kartai susiderama yra specialioms e, bendrovėms ar specialiems atvejams atskirai, ad hoc principų, vadinasi, kontroliuoti tą atleidimą nuo mokesčių yra labai sudėtinga. Tačiau įdomu pastebėti, kad neseniai paskelbtame dokumente, kuris yra minimas mūsų pranešime, buvo pareikšta ir ne tik ten, kad fiskalinės paskatos uh, yra ne tik efektyvus būdas pritraukti investi, investuotojus, bet e, investuotojus traukia ir tokie elementai kaip stabili politinė ekonominė aplinka, gera infrastruktūra, pagrindinių paslaugų prieinamumas. O ir tai yra svarbiau dažnai negu fiskalinės paskatos. Fiskalinės paskatos e, prilyksta valstybės biudžeto įplaukų nuostoliams. Bet tai yra jau labiau teorinis klausimas, bet atrodo, kad e, pakanka įrodymų patvirtinančių, kad taip yra. Pirmosio, pirmieji du elementai - mokesčių vengimas ir atleidimas nuo mokesčių e, atneša labai daug nuostolių valstybės biudžetui. Žinoma, tų įplaukų, netenkamų įplaukų masą išmatuoti labai sunku, bet kalbame apie 20-30 procentų įplaukų. Taigi gana didelė dalis ir besvysančiam šalims tai yra labai didelis nuostolis. Trečiasis elementas prisėdantis prie mokesčio atotrukio išskirtas mūsų pranešime yra išsies su iškasamąją pramonę, išgaunamąją pramonę. Tai yra labai svarbu vėsinžiose šalise, nes daugelis Afrikos valstybių neseniai atrado svarbių gamtos išteklių, e, kai kurios iš jų atras naujų dar ateityje, iš šio sektoriaus yra surinkama labai daug įplaukų. Tačiau gana dažnai tos įplaukos nepasiekia vyriausybių biudžeto. Tai, kaip įplaukos yra valdomos atskirose valstybėse narėse, skiriasi. Tai yra susiję su įvairiausiamis mokesčių lengvatomis ir panašiai. Dauguma tų susitarimų yra sudaromi ad hoc principų tarp vyriausybių ir bendrovių, dėl to paliekama labai didelė erdvė korupcijai ir piktnaužiavimui tarptautinė bendruomenė šio požiūriu gali padėti labai daug ir aš manau, kad mes savo rekomendacijose apie tai šiek tiek e, nemažai, prašau, pakalbame. Vienas iš būdų būtų padėti sukurti regioninės mechanizmus, e, kaip elgtis su iškasamosios pramonės įmonėmis. Kitas dalykas būtų paremti mokesčių administracijas, mokesčių inspekcijas, kad jos galėtų aktyviau e, dirbti su iškasamosios pramonės įmonėmis ir ten vykstančiomis operacijomis. Taigi tie trys elementai – mokesčių vengimas, atleidimas nuo mokesčių ir iškesamosios pramonės šaka – e, yra labai svarbus e, didinant e, mokesčių atotrukį besivystančiose šalise Yra nemažai administracinių, politinių, ekonominių kliūčių ir aš galėčiau paminėti tik dviejų rušių tokias kliūtis susijusias su administracija e, ir su žmonėmis. Labai dažnai mokesčių administracija yra sunku išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, kadangi e, dažniausiai labiausiai kvalifikuoti žmonės E, dirba arba didelėse tarptautinėse bendrovėse, arba apskaitos įmonėse ir valstybinėms administracijoms yra sunku juos išlaikyti. Kitas dalykas yra informacijos technologijų ir skaitmeninių technologijų taikymas. Dažniausiai e, tam, kad nacionalinės ir tarptautinės problemos galėtų būti sutvarkytos, reikia įdėkti skaitmeninės e, kompiuterinės e, technologijas. O Afrikos valstybės ir kitose besinčiose šalyse šioje srityje dar nėra padaryta daug pažangos. Kalbant apie ES vaidmenį ir galimas rekomendacijas, gera žinia yra ta, kad šioje srityje yra dirbama daug ir einama teisinga kryptimi. Ne tik ES tą daro, bet ir tarptautinė bendruomenė plačiaja prasme. Tiesą sakant, didėja daugelio tarptautinių subjektų susidomėjimas, turbūt tai yra gerai, e, nes kitaip iškyla pavojus, kad bus dubliuojami veiksmai arba suskaldoma veikla vienoje ar kitoje srityje. Tačiau labai gerai, kad dėmesio padaugėjo ir bendros pagalbos vėsinčiams šalims dalis skirta mokestinių įplaukų mobilizavimui vėsinčiose šalise yra santykinai maža. Ir uh, mokestinių įplaukų nesurinkimas nėra vienintelė problema, kurią reikia spręsti. Aišku, taip pat reikia kalbėti apie techninę pagalbą ir kitus dalykus, tačiau iki šiol bendrojoje pagalboje tai sudaro tik nedidelę dalį. Tik gerai, kad darbas yra daromas ir einama teisinga kryptimi. Mes pranešime turime keletą pavyzdžių, rodančių, kaip ES įmasi tarp veiksmų e, šioje srityje ir tarptautinė bendruomenė. O dėl mūsų rekomendacijų galėčiau paminėti dviejopas. Pirmąją mūsų rekomendacijų dalį net negalėčiau vardinti kaip rekomendacijas. Iš esmės tai yra iš ankstinių sąlygų nustatymas, o kita dalis jau yra grinos rekomendacijos. Taigi, kai kalbame apie iš ankstinės sąlygas, pirmiausia ir akivaizdžiausia yra, kad skirtingi subjektai turi koordinuoti savo veiklą. Ne tik ES turi derinti savo veiksmus su tuo, kas jau padaryta tarptautiniu mastu, bet ir ES viduje tarp ES institucijų ir valstybių narių turi būti geriau derinami veiksmai. Be abejo, yra labai daug tarptautinių veikėjų Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, tarptautinis valiutos fondas, tačiau nereiškia, kad nebelieka vietos ES veikti. Viskas yra susiję su uh, ekspert, tų e, radimų, kvalifikacijos geros turėjimų, bet to turime vengti darbo dubliavimo. Antra, iš ankstinė sąlyga yra pačios besivysančios šalies dalyvavimas, aktyvumas. Kai kuriuose tarptautiniuose veiksmuose susijusiuose su mokesčiais, ypač kai kalbame apie tokius globalius dalykus kaip keitimasis informacija, pelno perkelimas, E, besivystančios šalis čia atlieka tik šalutinį vaidmenį. Šios temos yra plačiai aptariamos e, tarp e, pažangiųjų valstybių, tačiau besivystančios šalis dažniausiai yra nepakankamai traukiamos. Yra iškelta iniciatyvų net ir ES viduje, kurias būtų galima išplėsti ir padidinti, kad būtų pasiekta daugiau naudos besivystančiam šalims. E, toliau geras mokesčių valdymas yra viena iš iniciatyvų, kurios gyvenime negyven, nedalyvauja besisančios šalys. Mes e, suprantame, kad toms šalims galbūt nauda taip pat nebūtų pirminės reikšmės, bet vis tik tai tai sukurtų gerą pagrindą besivysančių šalių aktyvumui. Taigi tai yra iš ankstinė sąlyga darbo efektyvumui užtikrinti. Kalbant apie e, tris grinasias rekomendacijas. Vienoje iš jų yra kalbama apie bendrąją mokesčių darbo tvarkę. Neseniai e, didžiojo aštuoneto ir didžiojo dvidešimtuko susitikimuose buvo pateiktos dviejos, e, darb, dvi tarsi darbo atvarkės. Europos Sąjunga turėtų ir toliau stengtis, kad tos darbo atvarkės būtų įgyventos dalyvaujant besivysančiam šalims. E, taip pat reikėtų užtikrinti, kad besivystančios šalis gautų naudos iš tų darbo atvarkių, o kita vertus, besivystančiose šalise turi būti sustiprintos ministerijos, mokesčių inspekcijos, kad jos galėtų atremti tarptautinius iššūkius savo valstybių viduje efektyviau. Antra svarbis rytis yra e, techninė pagalba ir parama. Gana daug yra daroma, gana daug yra padaryta bet be abejo dar daugiau galima padaryti, kalbant apie mokestinių įplaukų mobilizavimą. Kai kalbame apie finansinę paramą ir techninę paramą, tą būtina paminėti. ES ir vėlgi čia gali suvaidinti svarbų vaidmenį, e, įskaitant ir biudžetinės paramos kontekste, bet ne tik čia. Dvi pirmosios rekomendacijos e, tokios buvo, o dabar ir jų požiūrį aš noriu pasakyti, kad labai svarbu e, E, stumti į priekį globalėje darbo atvarkę ir klausimus susijusių techninę paramą. Labai svarbu, kad šios sesrytise būtų suderinti veiksmai ir būtų dirbama nuosekliai. Viena vertus kalbame apie vystimosi diskusijas. Mokesčiai besisančiom šalims yra labai svarbus ir labai svarbu, kad donorai padėtų valstybėms pačioms mobilizuoti daugiau išteklių pasaulinėse darbo atvarkė politinė retorika taip pat nukreipta teisinga kryptimi. Išlieka dar atvirų klausimų dėl šių darbo atvarkių įgyvendinimo. E, turiu galvoje darbo atvarkės dėl globaliųjų mokesčių problemų ir besivysančios šalis e, iš to taip pat, aišku, gaus naudos. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų suderintas poreikis padidinti įplaukas e, suderinant tuo pat metu paramą ir spręsti tarptautinės globalinės problemas, kurios egzistuoja viso pasaulio mastu. Trečioji rekomendacija, kurią mes išskiriame savo pranešime, yra susijusi su regioninėmis problemais. Yra daug regioninių organizacijų, kurios sprendžia mokesčių reikalus e, e, Pietų Amerikai, Afrikai yra sukurtos tokios organizacijos. Labai svarbu, kad ES tas platformas remtų, ne tik todėl, kad e, jos e, yra sukūrusios gerą tinklą tarp mokesčių administracijų skirtingose valstybėse, bet ir todėl, kad per jas galima plėtoti regioninės programas vietos lygmenių mokesčių klausimais. Pavyzdžiui, tos organizacijos galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, sukuriant pagrindinius principus, kuriais yra reglamentuojamas e, atleidimas nuo mokesčių. Pranešime išskiriame, kad atleidimas nuo mokesčių prisideda prie mokesnio atotrukio. E, mes, pavyzdžiui, kai kalbame apie Afriką, galėtume labai aiškiai išmatuoti, kiek tų atleidimų yra pritaikyta ir kiek įplaukų prarandama, kokias konkrečias gairias galėtume parengti vienam ar kitam regionui. Kai kalbame apie regionų programas ir susitarimus, turim suprasti, kad jie gali būti labai naudingi iškasamai pramoniai, išgaunamai pramoniai. E, taigi, turėtume e, suprasti, kad e, reikia susitarimų, kurie padėtų uh, atsikratyti tų atskiriems atvejams sudaromų susitarimų, ad hoc susidarimų tam tikrose valstybėse narise. Taigi tokia yra mūsų trečioji rekomendacija ir aš čia jau sustosiu. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Pone Morai, norėtumėte papildyti? Mes galėsime tą padaryti diskusijos metu, jeigu jausime tokią būtinybę. Žodis suteikiamas komiteto nariams, kad jie galėtų šią svarbę temą užduoti savo klausimus. Ponui Svensonui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Liūdna girdėti, kiek e, mažai e, procentų yra surenkama įplaukų. Ir kai yra paminėta 385 milijardai kaip pradingstantis. Aš manau, kad būtų neteisybė, jeigu šiame dokumente mes negalėtume išskirti nei vienos valstybės, kurie eina teisingų kelių. Mes turėtume turbūt rasti nors vieną prototipą, rodantį, kad yra įmanoma e, dirbti teisingai ir kad e, viena ar kita valstybė gali eiti teisingų kelių. Pati savo suteiksiu žodį. Taip pat noriu paklausti, ar jūs e, galėjote atlikti tyrimą susijusi su kainų perkelimo klausimu ir ar galėtumėte pateikti konkrečių uh, pareigų, e, pavyzdžių, kiek tai kainuoja besivystančiam šalims, taip pat galbūt galėtumėte pateikti kokį nors pavyzdį apie valstybės, kurios pakeitė savo taisyklės ir e, e tokiu būdu galės sėkmingai padidinti mokestinę bazę. Suteiksiu žodį, ponai Korėra Nūnės, Europos komisijos atstovai, prašau. Uh, thank you, uh, Chair, for inviting uh, the Commission. Ačiū pirmininkė, kad pakvietėte, paprašėte komisijos atstovų pakomentuoti šio tyrimo rezultatus. Mokesčiai ir visnumoji pagalba yra temas, kurias komisija svarsto labai glaudžiai kartu su Europos parlamentu. Ir taip pat ir jūsų pastangų dėka mes paskelbėme ir parengėme komunikatą dėl 2010 metų mokesčių raidos, taip pat buvo patvirtinta atitinkama biudžeto eilutė ir dėl to komisija galėjo šios rytėjimtis konkrečių veiksmų. Kalbėdami apie mokesčių ir e, vystimosi sąsajas, pirmiausia turime minėti dvi šalį bendradarbiavimą ir e, stengiamės e, teikti paramą e, šalies pajėgumų vystimui administruojant mokesčius, taip pat glaudžiai bendarbiaujame su kitais partneriais TVF, Pasaulio banku ir e, dvišaliais donorais. Atsižvelgiant į vieną tyrimo išvadose pateikimą rekomendaciją, galiu pasakyti, kad partneriai glaudžiai koordinuoja savo veiksmus, galiu paminėti tarptautinį mokesčių dialogą ir tarptautinį mokesčių sustarimą, tai yra du tarptautiniai formai. Taip pat tyrime e, atkreipimas dėmesys į tarptautinį lygmenį, kuris galbūt yra daug sudėtingesnis, nes jame dalyvauja įvairūs skirtingi aktoriai, vyriausybės, verslo įmonės, plėtinės visuomenės organizacijos susiekdamas kovoti su mokesčių slėpimu ir mokesčių sukčiavimu bei vengimu. Iš tiesų šis e, klausimas ir problema yra pakankamai sudėtinga, glaudžiai bendarbiavimas su EBPO e ir pasaulio banku. Šios dvi institucijos remia mūsų iniciatyvas ir galime pateikti sėkmingų pavyzdžių, pavyzdžiui, Kolumbijoje, Hondūre, Vietnamoje ir Ganoje. E, mūsų partneriai Vokietija ir Šveicarija dalyvauja gyveninti atitinkamus projektus Ganoje, e, susijus įgyvenant trišais iniciatyvas dėl kainų perkelimo. Taip pat mes teikime paramą regioniams iniciatyvoms, e, atsižvelgdami į tyrimo rekomendacijas ir teikime paramą mokesčių administravimo gerinimui, gyvendinami SIAT ir TAF programas Afrikos ir Latino Amerikos šalims. Komisija aktyviai dalyvauja Sprendžiant e, šios klausimus, žinoma, visuomet e, galima padaryti daugiau, e, tačiau šis klausimas iš tiesų yra pakankamai aukštai mūsų darbo atvarkėje, besvystančių šalių dalyvavimas mums taip pat labai svarbus, skatiname šį šalis aktyviai dalyvauti gyveninant įvairias iniciatyvas, kurios buvo patvirtintos E, didžiojo dvidešimtuko lygmenių. Čia galime įsivaizduoti, kad dauguma besvystančių šalių atitinkamuose e, lygmenyse diskusijose nedalyvauja, stengiamės tą situaciją pakeisti, komisija glaudžiai bendrabiauja su jungtinėmis e, tautomis, kad būtų patvirtintos lėšų pervedimo e, kainos, lėšų pervedimo tarifai. Taip pat komisija dabar rengia dar vieną svarbų komunikatą e, šią temą, kalbant apie paramą biudžetui, tai e, stengiamės pasinaudoti turimomis galimybėmis ir priemonėmis, kad e, e, per biudžeto parmą užtikrintume makroekonominį valstybių e, stabilumą. Buvo minėta gavybos pramonė. Mes esame EITI <clears throat> valdybos nariai, tačiau ši organizacija veikia ir iniciatyva veikia savanoriškumo pagrindu. Bet e, vis tiek jos indėlis yra pakankamai svarus, siekiant užtikrinti gyvybos pramonės veiklos skaidrumą. Mes ketiname pateikti savo komentarus raštu, jeigu pageidautumėte e, mūsų tokio veiksmo tam, kad būtų galima geriau E, pateikti galtinės rekomendacijas. Ačiū, ar dar būt pagėdaujančių tarti žodį. Leidžiu taip pat pasisakyti ir mūsų komiteto darbuotojams, jeigu norėtų. E, jie pareikšti savo kokias nors pastabas, nežinau, kad mūsų komiteto sekretariato kai kurie nariai aktyviai dirba šioje srityje. Parola, a, madame... Man belieka tuomet perduoti žodį poniai Maskanė, kad jinai atsakytų į tuos klausimus, kurie buvo pateikti, taip pat į komisijos komentarus. Prašome, žodis jums apibendrinimai. Uh, Mick Moore, who's here with me to, to start um, addressing. Ačiū. Ką? Uh, thank you. Teiksiu žodį kolegai, kad jis uh, galėtų sureaguoti kai kurios komentarus. Norėčiau pirmiausiai sureaguoti ponas Vensono klausimą apie e, tam tikras teigiamas išvalgas šiame bendrame vaizde. Galėčiau bent jau šešias valstybės, dauguma jų iš Afrikos, įvardinti, kuriuose e, smarkiai padidėjo mokesčių dalis bendrame vidaus produkte per pastarosius 15 metų, pavyzdžiui, Tanzanijoje, Mozambike, Ganoje, Ugandoje, Ruandoje. Ši padėtis smarkiai pagerėjo, e, ne Afrikos šalise, Nepale padėtis pagerėjo pastaruoju metu, taigi daug teigiamų pavyzdžių turime, tačiau kalbant apie bendrą mokestinių įplaukių padidėjimą, turime pabrėžti, kad pakankamai sudėtinga uh, užtikrinti tvarius ir nuosekliai didėjančius rezultatus per pastaros penkerius metus ir kai kuriuose valstybėse mes turime sėkmingų pavyzdžių, tačiau kitose ne, situacija nėra tokia gera, mes turime galimybės e, bendradarbiauti su Afrikos valstybių mokesčių administratoriais, kurie yra tikrai kompetentingi ekspertai, gerai parengti. Jeigu galėčiau atsakyti, ponė pirmininkė, jūsų klausimą dėl netinkamų uh, paramos pervedimo apmokestinimo. Gal dar prieš trejus metus būtų iškai įprastas dalykas kelti klausimą, ar e, lėšų pervedimo mokesčiai buvo e, jiems e, svarbus iš tiesų atlikus naujaus, įvykdžius naujausias reformas šis klausimas praktiškai yra išbrauktas iš darbo tvarkės. Ir mm, Tarptautinis valiutos fondas e, teigia, kad ši problema aktuali yra tik tai vienoje e, valstybėje dabar ir e, dėl lėšų pervedimo tarifų patiriama žala ir nuostolė atitinka 20 procentų visų biudžeto įplaukų. Aš manau, kad tas pavyzdys turėtų būti tipiškai žemas pajamas turinčioms šalims būdingas. Jūs taip pat klausite, mm, kokius sėkmės pavyzdžių galėtume pateikti. Pavyzdžiui, Indijoje per pastaros metus buvo padaryta labai didelė pažanga sumažinant piktnaudžiavimą lėšų pervedimo apmokestinimu. Galima pateikti taip pat Braziliją ir Kiniją kaip valstybės, kuriuose e, nuolant nuolant yra patvirtinamos naujas taisyklės apmokestinant e, e, tarptautinės korporacijas ir jų pajamas. jeigu tose šalise veikiamos įmonės pristato atitinkamas veiklos ataskaitas, kurios netrodo labai patikimai, e, atsižvelgiant į jų veiklos apimtis tose šalise, tai jų atžvilgių yra taikomas atitinkamas e, <clears throat> papildomas finansinės priemonės. Kalbant apie BRIC valstybės, tai jų mokesčių inspekcijos yra pakankamai veiksmingai. Mažas pajamas turinčių šalių problema susijusi su tuo, kad jose neveikia atitinkamos struktūros galinčios užtikrinti veiksmingą mokesčių surinkimą. Ir norėčiau pratesti komisijos mintį dėl to, kad uh, Džiaugiamės e, planuojamomis reformomis ir tuo, kad EBPO e dabar bando pakeisti žaidimo taisyklės, nes iki šiol e, tos šalis, kuriuose būdavo ir yra vykdomos aktyviausios reformos, yra BPO šalis ir BRIC šalis. O daugumoje maž, mažas pamas turinčių šalių tinkamos reformos nėra vykdomos. Tačiau todėl reikia pasakyti, kad il, ilgalaikė perspektyvoje dabartinės priemonės nebus labai naudingos mažų pajamų šalims vien dėl to, kad juose nėra pakankamo pakankamai kvalifikuoto personalo tam, kad galėtų gauti informaciją iš kitų šalių susijusią su mokesčių klausimais, taip pat kalbant apie reikalavimus dėl automatinio pasikeitimo mokestinė informacija, jie yra pakankamai griežti ir Afrikos šalis tikrai šiuo metu negali tų reikalavimų atitikti. Taip pat reikia svarstyti ir kitus klausimus, įskaitant galimybę mažų pajamų šalims galbūt netaikyti reikalavimo automatiškai keistis informaciją, tačiau galbūt suteik, reikėtų matyti galimybę. Ne, mažų pajamų šalims e, pateikti užklausimus dėl tinkamos informacijos suteikimo savo ruoštų, e, joms neteikiant e, informacijos mainais. Aš turiu, aš turiu Jums vieną klausimą. Sakėte, kad TVF mokėjo už vieną tyrimą kuriame buvo aiškinamas mokestinės įplaukos iš vienos neapibrieštos valstybės. Keista, kodėl valstybės pavadinimas neskalbamas. Ar galėtumėt pasakyti, kokia metodika buvo taikoma, stengiant išsiaiškinti skaičius? Na, tokių klausimų aš negaliu atsakyti. Ir jeigu TVF atstovų būtų, aš įsivaizduoju, kad ir jie sakytų, mes tą informaciją gauname konfidencialiai, e, atlikdami e, e, techninės inspekcijas ir todėl mes E, pažeistume konfidencialumo principus, jeigu paaiškintume, kaip tą informaciją surinkame arba koks e, buvo vienos ar kitos valstybės pavadinimas. Aš pats, ponė pirmininkė, manau, kad TVF e, daro kur kas daugiau negu tik renka informaciją arba ją suteikia apie vieną valstybę. Aš manau, kad jie renka informaciją, kad galėtų išsiaiškinti, koks yra vidutinis skaičius, tipinis skaičius, bet atsakymą aš jums negaliu pateikti, manau, kad ir jie jums to neduotų. Like... Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir e, pasiklausyti e, pono Kreik komentaro iš ECDPM apie šią studiją. Gal jūs galėtumėt papasakoti, ką jūs galvojate apie ateities perspektyvą? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms, kurie dalyvauja šiame renginyje ir kurie prisidėjo prie labai aktualios e, studijos e, apie e, mokesčių surinkimą, vengimą ir mokestinių įplaukų mobilizavimą besivysančiose šalise. Aš nemanau, kad DV komitetų reikia labai daug įžangos, bet mes esame informacija, kuri dirba šioje srityje. Mes kalb, nagrinėjame finansavimą besisančiam šalims ir manome, kad ši studija yra parengta geriausių įmanomų laikų. Skaitydama šią ataskaitą, aš susidariau įspūdį, kad ES ne tik padarė labai daug pažangos pasaraisiais dviejais metais e, mokesčių e, rinkimo srityje, bet taip pat yra svarbi tarptautinės arenos veikėja. Ir e, dabar Aš norėčiau pakomenduoti abu tuos dalykus. Taip, ES pati parinkė, padarė labai daug pažangos rengdama teisės aktus mokesčių srityje. Praėjusią savaitę buvo e, įmonės nuosavybės skaidrumo klausimų padaryta labai daug pažangos ir kaip ataskaitoje yra pasakyti, ES rodo vieną iš pažangiausių uh, uh, pavyzdžių CCCTB gyvendinime. Tai yra vienas iš mūsų e, dažnų ir e, ausiai nemėlų sutrumpinimų. ES labai e, daug šioje srityje padirbėjo, ESBO prisideda prie to ir mes savo ruoštų jau nenorime daugiau nieko čia veikti. Yra užtikrintas didesnis skaidrumas įmonės nuosavybės, nuosavybėje ir mokesčių srityje. E, Europos e, Sąjungos institucijos susiduria su lobistais, kurie sako, kad bendrovės gali būti perkeltos į Afrikos valstybės. E, Ganoje, Kenijoje yra susilaukta lobistų spaudimo, kad tos valstybės taptų offshoriniais mokesčių prieglopšiais. Jau buvo pastebėta, kad ESBO E, daro pažangos, ataskaitoje yra sakoma, kad nedidelė ta pažanga, bet vis tik jos yra, e, reikalaujant, kad besivysančios šalis deramai e, keistus informaciją. Vakar vakare kolega iš SBO išdidžiai pareiškė, kad daugiau negu 40 valstybių pasirašė naujus keitim, automatinio keitimas informaciją standartus. Ir jeigu peržiūrėtume tą sąrašą, pamatytume, kad, mes, kad ten yra tik gal penkios išsivyščios valstybės. Uh, Kaip ponas Mor e, kalbėjo, jis įvardino priežastis. E, kitas dalykas - ES pavyzdinis darbas. ES turėtų toliau dirbti taip, kaip ji dirba dabar, palaikydama ryšį su regioninėmis organizacijomis. Europos komisijos atstovas apie tai kalbėjo. ES yra regionų integracijos pavyzdys. E, Vystomojo bendradarbiavimo srityje ES dirba sėkmingai, kartais lietai, kartais skausmingai, bet ji palaiko ryšį su regioninėmis ekonominėmis bendruomenėmis. Kai kalbame apie regionų integraciją, kaip pradame kalbėti apie bendrąją sąjungą, muitų sąjungą, mokesčių politikos suderinimą, e, mes turime suprasti, kad ES bando skleisti savo praktiką. E, buvo prašoma pateikti gerų pavyzdžių. Buvo paminėta Rytų Afrikos bendruomenė. Ten yra įdėta daug pastangų, kad būtų sukurta vieninga mokesčių sistema, siekiant kažko panašaus, kaip kad yra Europos Sąjungoje, yra jau sukurtas dvigubo apmokestinimo susitarimas tame regione, kitose regionuose kol kas to nėra, o per kitą programinį laikotarpį jūs, kaip parlamentas, turėtumėte irgi užtikrinti, kad ES teiktų reikalingą parmą. Ir paskutinis dalykas dėl dabartinės biudžeto bazės. Noriu pasakyti, kad ES vystomajame visomojo pagalboje yra pora spragų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vietos išteklių mobilizavimu, kiek su biudžeto parama mm, Ir galiu pasakyti, kad neretai yra svarbių elementų, kurie lieka nuo šalyje. ES remia e, vietos valstybių savivaldybės labai aktyviai, e, bet tai turėtų būti daroma taip pat kalbant apie e, mokesčio administracijos paremimą ir kvalifikacijos ir pagalbą kvalifikacijai kelti. Komisija per artimiausius mėnesius šias rytis panagrinės. Tiek aš dabar galėčiau išsakyti pastabų apie puikią studiją. Lauksiu tolesnių diskusijų su jumis. Ačiū. Labai ačiū. Pone Maskanė, ar nori dar kažką pridurti pabaigai? Yes, thank you. Um, I... Ačiū. Aš manau, kad e, komentarai jau visi išsakyti mano kolegų. Ačiū Jums už tai. O aš pati dabar norėčiau tik trumpai sugrįžti prie klausimo dėl nelegalių srautų ir kainų ir pelno perkelnėjimo. Tai yra labai rimta problema. Jūs galėtumėt susidaryti bendrą vaizdą, E, pamatę skaičius, kurie e, dokumente yra surašyti, galiu pateikti pavyzdžių. 2009 metų e, skaičiai yra 160 milijonų dolerių vien už operacijų pervertimą. Daugybė milijardų yra prarasta dėl neteisėtų kapitalo srautų paskaičiuoti tiksliai labai sunku. Iš dalies dėl tos priežasties mes bandėme tik bendriau apžvelgti, kas yra padaryta. Labai didelis e, trūkumas, didelis atotrukis. ES turėtų stengtis jį užpildyti. Ir greta mano jau anksčiau paminėtų rekomendacijų reikėtų paminėti ir uh, ES kaip pavyzdinio subjekto naudą. Tai yra labai svarbu, nes ES iniciatyvos yra naudingos ne tik pačiai ES, bet ir kaip pavyzdys besvystančiom šalims. Ačiū, kad pristatėte tą studiją. Galiu Jūs patikinti, kad šis komitetas ir toliau spręs šį klausimą, kuris turi milžiniškos reikšmės besvystančiam šalims. Ačiū. Ačiū toliau. Devintas mūsų darbo atvarkės klausimas. AKR valstybių pozicija dėl ekonominės partnerystės. Tai yra dažnai aptariama tema, tačiau tai labai svarbi tema, bendradarbiaujant su mūsų AKR partneriais. Aš iš karto perdodu žodį tyrimo E, autoriams, kad jie bendrais bruožais pristatytų tyrimą. Tyrimo autoriai yra du - ponė Aileen Kua ir ponas Peter Lunenburg. Jums abiems kartu skirta 15 minučių, tad jūs galite pasidalinti tą 15 minučių laiką į dvi dalis. Tokiom proporcijom, kur, kurios jums atrodo geriausios. Chairperson, Ačiū pirmininkė ir ačiū komitetui už kvietimą pristatyti savo tyrimą. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti suinteresuotų subjektų požiūrį į įvairius skirtingus ekonominės partnerystės susitarimų darybas su Afrikos ir Ramio vandenino šalimis. Mes buvome susitikę su e, regioninėmis struktūromis, kurios debėsi dėl šių streamų Afrikoje ir keitėmis, gavome jų atitinkamą vertinimą, nežinau, ar esate pakankamai susipažinę su ekonominės partnerystės susitarimas, taigi galima peršokti įžangą. Čia noriu tik pabrėžti, kad šiuo metu sprendžiame tam tikrą dilemą tiksliau Afrikos valstybės sprendžia dilemą susijusią su žala e, betarpiška, kurią patirtų nepasirašydami ekonominio bendarbiavimo susitarimo. Kai kurios šalis e, naudojasi galimybę be muitų mokesčių patekti Europos rinką ir e, todėl šis klausimas jiems yra labai svarbus tačiau pasirašę ekonominio bendradarbiavimo sustarimus, jie pat, jos patirtų e, nemažą riziką, ypač jų vietos pramonės įmonės, kurių konkurencingumas yra daug žemesnis palyginti su Europos pramonės įmonėmis. Taip pat neigiamo poveikio turėtų patirti ir jų prekybos balansas, nes Europos gaminiai užtvindytų Afrikos rinką, o tai savo ruoštų įtakotų ir regioninė integracija, kurios vienas pagrindinių variklių yra regioninės rinkos, nes nemažai dabartinių Afrikos gamintojų e, šiuo metu neeksportuoja už Afrikos ribų, daugiausiai eksportuoja kitų Afrikos šalių rinką. Žinoma, kiltų ir nedarbo problema, jeigu neigiamą poveikį patirtų pramonės įmonės, žemės ūkio paramos klausimas, taip pat dėl nebuvo dar deramasi, nes ES atsisakydavo nuolat tą daryti, taigi afrikiečiai baiminasi, kad e, ekonominio bendravimo sustarimai galėtų neigiamai įtakoti ir jų žemės ūkio sektorių. Taip pat baiminamasi, kad pasikeitus mokesčių sistemoms uh, nukentėtų Afrikos šalių biudžeto įplaukos. Ir kalbant e, ne vien apie e, prekių rinkas, iškyla papildomų klausimų susijusių su antruoju e, dėrybų dėl ekonominio bendarbiavimo susitarimų etapu, pavyzdžiui, intelektinės nusivys teisėmis ir panašiais klausimais. Paprašyčiau dabar kolegos Pėterio e, pristatyti jums e, e, opiausius suinteresuotiems subjektams rūpimus klausimus. Ačiū. Jeigu vertintume padėti Vakarų Afrikos regione, Dramblio kaulo krante ir Ganoje, tai didžiausia susirūpinimo šiuo metu šioms šalims kelia galimybę ir toliau eksportuoti kakavą į ES rinką E, eksporto apyvarta siekia 1,2 milijardus dolerių iš šių šalių. Taip pat e, eksportuojama ir kitų e, gaminių, kuriems pagaminti naudojama kakava. Ir pasirašus tarimus šie gaminiai būtų apmokestinami ir e, mokesčių apimtis sudarytų pagal atskirius skaičiavimus iki 91 milijono JAV dolerių. Remiantis dabartiniu e, valiutos santykiu. Tačiau jeigu būtų išlaikytos užimtumo ir eksporto apimtis, e, taip pat e, e, šalis patirtų papildomų išlaidų, kurios siektų nuo 600 iki 700 milijardų dol, milijonų dolerių abiems šalims Ganai ir Dramblio kaulo krantui. Tik vertinant Vakarų Afrikos regioną, visi suinteresuoti subjektai, vyriausybės, parlamentarai, pilietinė visuomenė ir privatus sektorius yra labai suinteresuotas e, išlaikyti prieigą prie rinkos. Žinote, buvo Dakare susitarta dėl techninio susitarimo, siekiant išlaikyti 75 procentus dabartinių muitų tarifų, nepaisant to, <clears throat> tiek valstybiniam, tiek privačiam sektoriui dėl darybų kyla e, nemažas susirūpinimas, nes pasraisius tarimą būtų liberalizuota 80 procentų ES, e, daugiau nei 80 procentų ES dabartinio e, eksporto apimčių į vakarų Afriką ir todėl dėl prieigos prie rinkos e, Ganos prezidentas, pavyzdžiui, yra raginamas nepasirašyti šio sustarimo. Vakarų Afrikos e, privatus sektorius ir pilietinė visuomenė orientuota į regioninę ir vietos e, prekybą pasiūlė tam tikrus pakeitimus, alternatyvas ekonominio darbiavimo sustarimams, pavyzdžiui, GSP plus yra minimas kaip alternatyva šių projektų sustarimų būtų skatinama vietos regionų integracija. Kamerune padėtis yra e, tokia, kad apsilankius šalia Karlui de Hichtui buvo paskelbtas pranešimas spaudai Kamerūno vyriausybės, kad e, jie ketina pasirašyti ekonominio dubravimo sustarimą dėl bananų eksporto, kadangi kiti e, Kamerūno eksportuojami gaminiai nėra mokestinami e, muito mokesčių. Ir nepaisant to, e, Kamerūnas praras 245 milijonus dolerių, e, Centrinės Afrikos Respublika neturi vieningos nuomonės pasirašyti ar nepasirašyti šios sustarimus. Ir Centrinės Afrikos Respublika mano, kad ekonominio duravimo sustarimai nepadės jai išspręsti problemų, kurias šiuo metu patiria privatus sektorius šioje šalyje ir šią skaidrę patikimas atinkamos e, citatos e, ūkininkų sąjungos atstovų, kurie teigia, kad e, jiems reikalinga parama iš ES tam, kad būtų sukurtas nacionalinės žemės ūkio paramos struktūros, atitinkamos bankinės struktūros teikiančios paskolas ūkininkams. Žinoma, Centrinės Afrikos Respublikos ir Kamerūno parlamentarai mm, e, neturi didelės įtakos, tačiau kai kurie jų teigia taip pat e, pusę lūpų kalba apie tai, kad bendradarbiavimo sutrimai nebūtų naudingi. Kenijoje labai daug žmonių dirba e, skinamų gėlių pramonėje Kenija yra federalinė valstybė ir gubernatorių taryba buvo pakankamai sudėtinga įtikinti ekonominio bendradarbiavimo sustarimo pasirašymo nauda. Ir jeigu Kenija pasirašytų šį sustarimą, tai jis darytų didelį poveikį kitiems ekonomikos sektoriams. Rytų Afrikos bendrijos parlamentarai ir Teisėkuros asamblėje, taip pat kaip ir Kenijos nacionalinė asamblėje, aktyviai diskutuoja apie e, susitarimą ir Kenijos vyriausybė nusprendė, e, kad e, dabartinio ekonominio bendradarbiavimo susitarimo, jeigu jis nebus pakeistas, vyriausybė neketina pasirašyti. E, Rytų Afrikos regione visi suinteresuoti subjektai mano, kad e, būtina išlaikyti atitinkamą lankstumą e, muito mokesčių, eksporto muito mokesčių srityje Rytų Afrikos verslo taryba E, mano, kad galima pasirašyti sustarimą tik tai gaus nuolaidų iš komisijos Namibijoje. Pagrindinės e, eksporto šakos yra e, žuvies pramonė ir jautina. Ir žuvies produktai turėtų būti apmokestinami papildomai nuo 4 iki 12,5 procento pasirašus ekonominį bendravimo sustarimą. <clears throat> pradėjus e, taikyti atitinkamą visos prekiaus sustarimą tarp ES ir e, e, Namibijos, kalbama apie tam tikrą istorinio masto disbalansą, turint omenyje, kad Namibija priklauso muitų sąjungai su Pietų Afrika, jai kyla nemažai sunkumų dėl importo ir eksporto tarp ES ir Pietų Afrikos, kuris yra gabenamas per Cape Towno uostą, todėl Namibijos premjeras pakankamai rimtai vertina ES institucijų sprendimą e, pagal 1528-2007 metų reglamentą pašalinti iš valstybių sąrašo, iš valstybių, kuriams taikomas muitų lengvatos sąrašo teikdamas, kad tokie veiksmai neatitinka partnerystės dvasios ir jeigu bus laikomas šio sprendimo, darybos dėl ekonominio bendarbiavimo sustarimo e, neteks savo prasmės. Namibija nemano, kad su jie elgiamasi tinkamai Taigi, e, galbūt iš pirmo žvilgsnio tokie pareiškimai skamba ir pakankamai griežtai, tačiau jie tikrai nėra be pagrindo. Pagrindinė Botsvanos eksporto šaka yra jautinos eksportas, tačiau e, šiuo metu eksporto apimtis praktiškai yra žlugusios, taigi klausimas, ką Botsvana darytų, negalėdama eksportuoti savo jautinos. Todėl prekybos ministras pareiškė, kad e, Botsvana pasirašė ekonominio vyruojimo sustarimą ir ketina jį ratifikuoti. Ir taip pat, tačiau jis pareiškė, kad Botsvana neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip tai pasirašyti. Fidžis ir Svazilendas daugiausiai eksportuoja uh, cukrų. Uh, ir šioje e, šakoje ūkio dirba labai daug žmonių. Be ekonominio bendarbiavimo susitarimo nebus galima tikėtis, kad ši ekonomikos šaka išliktų. Nu, norėčiau pratesti ir pristatyti mūsų tyrimo išvadas iš esmės, nepaisant to, kad darybų eigoje kelis metus bandoma įteikti, kad Europa laikosi lankščios pozicijos, šis lankstumas yra daugiau apsimestinis ir e, svarbiausių klausimai darybo eigoje nėra išsprendžiami, pavyzdžiui, susijęs su parama vidaus e, gamybai e, atskirose regionuose, Rytų Afrikos bendrėje, kitose regionuose lieka e, neįspręstų klausimų dėl prieigos prie rinkos, ECOVAS ir kitose regionuose Europa susitarė dėl 75 procentų muitų tarifų, tačiau vertindami atnaujintus duomenys matome, kad tie mokesčiai E, remiantis naujausiais duomenimis siekia apie 83 procentus e, ir e, per 15 metų yra numatomas ekonomikos liberalizavimas, kuris apimtų per 15 metų 61 procentą ir 86 per 20 metų. Rytų Afrikos bendryje derasi dėl galimybės e, imti taikyti naujus eksporto mokesčius, tačiau e, tokia galimybė jiems yra numatoma tik ribotam laikui ir esant išskirtinėms sąlygoms ir tik tai gavus atitinkamą ekonominio bendradarbiavimo sustarimo tarybos, kurio narė bus ir ES leidimą. Taigi, e, kokios yra e, mūsų veiksmų galimybės. E, susidaro įspūdis, kad techninės diskusijos gali tęstis be pabaigos ir klausimai nebus įspręsti. Galimi trys skirtingi scenarijai. Afrikos šalis gali vieningai atsisakyti pasirašyti kompromisinius pasiūlymus dėl ilgalaikių tikslų ir noro e, teikti paramą industrializacijos procesui e, arba Afrikos šalis gali pasiduoti joms daromam spaudimui, nes e, jos nori gauti lengvatinėms sąlygomis patekimą į ES rinką. Trečias scenarius, kai kurios šalis atsisakys pasirašyti ekonominio bendravimo sustarimus, o e, kitų ekonomika žlugs dėl to, kad jos pasirašė šios susitarimus. Mm, taigi kils grėsmė regioniniai integracijai, nes toks prekybos režimas e, keltų grėsmę regioniniai prekybai ir jeigu būtų vadovaujamas bendra prekybos sistema, tai Afrikos rinką užpildytų Europos gaminiai, o ne Afrikoje pagaminti regioninį gaminiai, o tai turėtų neigiamo poveikio ir, ir padarytų žalos regioninį integraciją ir regioninį prekybai. Mes atsižvelgiame į įvairių skirtingų suinteresų nuomonę ir norime pabrėžti, kad 2010-aisiais Afrikos sąjunga atkreipė dėmesį į e, įvairias grėsmės susijusias su ekonominio dalyvavimo susitarimais ir pasiūlė įvairias e, alternatyvas, pavyzdžiui, GSP plus ir e, kitus galimus klausimų sprendimo būdus Afrikos Sąjungoje. Taigi, pateikė pasiūlymus dėl šių alternatyvų. 11 metais Afrikos Sąjunga pateikė savo pasiūlymą dėl lengvatinių muitų. E, ypač atsižvelgiant į tai, kad žemo išsivystimo šalis turėtų gauti e, atitinkamą skirtingą e, ekonominių priemonių režimą, ypač e, susijusi su planuojamomis naujomis muitų sąjungomis. Taigi galėtume mm, galbūt nustatyti tam tikrus kriterijus, kuriuos būtų galima taikyti e, Afrikos valstybių ekonomikų liberalizavimą ir galbūt GSP plus sistema galėtų tapti lankstesnė Atsižvelgiant į 2011 metais Afrikos prekybos ministrų pasiektą susitarimą e, dėl būtinybės paprašyti taikyti lengvatinius muitus e, žemos vystimo šalių muitų sąjungoms arba galbūt taikyti panašias e, priemonės, kuris Europos sąjunga pritaikė Moldovai, Vakarų Balkanams ir Pakistanui. Pirmininkė nutraukė kalbėtojų. So I do Labai svarbus klausimas, aš suprantu. Ir labai dėkuoju Jums už šį pranešimą ir už tai, kad pristatėte padėtį, kuri tokia siubinga Kamerūnui, Gambijai, Kenijai, Botsvanai, Nigerijai. Dabar aš norėčiau išklausyti klausimų iš parlamentarų pusės ir sužinoti Europos komisijos nuomonę apie susidariusią padėtį. Niekas nenori pasakyti. Tada aš norėčiau iš paklausti pono Val dėl padėties, kurią mes sukūrėme dėl didelio spaudimo sugriauname tų valstybių rinkas. Well, thank you for the... Dėkoju už tai, kad uh, priėmėte mus ir sutinkate šiame posėdėje. Pastaraisiais metais plėtros komitetas visuomet palaikė uh, dėmesį IPAM, IPA susitarimams ir mes jums dėkojame už šios susitarimus. Taip pat noriu padėkoti kalbėjusiesiems už tai, kad jie pristatė susidariusią padėtį. Ir dėkoju už parengtą į dokumentą, kuriame yra surinktos nuomonės apie tarptautinės priekybos sutartys IPAS. Ir mes labai gerai žinome, kas yra nuveikta, netrukus apie tai pakalbėsiu. Pone pirmininkė, man atrodo, kad e, galėtume čia išskirti penkis punktus per man skirtą laiko tarpą. Pirma, IPA neatsirado susitarimai iš bet kur. Tai e, išplaukia iš kotonų partnerystės susitarimo. Tris dalykus turėjo IPAS nuveikti. Pirmiausia, turėjo pakeisti vieną kryptės e, e lengvatas priekybai, e, E, jos nebuvo labai veiksmingos. Taip pat turėjo būti numatytas prekybos santykių e, pagal PPO rėmus e, stabilumas ir turėjo būti pažabota prekybos liberalizacija. Prekyba turėjo būti liberalizuota, kad būtų skatinamas investicijos ir konkurencingumas. Jeigu grįžtume prie tos bendros vizijos, tai pamatytume, kad sukūriamas alternatyvos iš esmės nei vieno iš šių tikslų nepasiekė. Taip pat yra sudarytas įspūdis, kad IPA įgyvendinimas labai užtelstas. Pažvelgime į pastarosius penkerius metus, kai jūsų komitetas uh, stebėdavo IPA. Jos uh, Karibų ramiojo vandenino baseinė uh, E, pradėtos įgyvendinti, bet tas nepadaryta e, Afrikos valstybėse žemiau nuo Saharos ir Afrikos rytuose. E, parlamentas yra pasirašęs keretą susitarimų su Ramio vandenino valstybėmis, su Centrinė Afrika. Ir mes žinome, kad didelę balsų daugumą parlamentas tokiems veiksmams pritarė. Dabar matome, kad įgyvenimas prasidėjo. Uh, O svarbiausia, kad per darybas yra pasiekiama rezultatų. Nepaisant to, kad e, yra mėtomi kaltinimai, kad šie susitarimai nėra lankstus, mes sugebėjome e, su vakarų Afrikos e, partneriais pradėti geriau dirbti Ir e, dabar belaukime tik politinio pritarimo parengtiems susitarimams. Tai leis e, išspręsti daug problemų susijusių su Rytų Afrikos bendruomenė ir su Centrinė Afrika per dėrybas. Aš manau, ponia pirmininkė, kad mes apie IPAS negalime kalbėti e, nepristatydami bendro vaizdo. Iš dalies dėl to apgailestauju, nes kol kas diskusijose būdavo iškeliami, iškeliamos į pirmą vietą iš ypa išplaukiančios grėsmės, e, galvojant, kad prekybos liberalizacija yra pavojinga ir yra pamirštama bendroji vizija, kurią mes jau kurį laiką turėjome ir sakėme, kad mes galėtume e, skatinti prekybos investicijas, e, ekonomikos augimą ir galėtume gyvendinti lydimasias priemonės. Būtų sukurta labai daug lankstumo, bet visi, kas stebėjo dėrybęs, puikiai žino, kad buvo priimta nemažai išimčių. Jos leidžia partneriams neįtraukti į apribojimus visų jautriausių produktų. Saugiklinės priemonės buvo numatytos, e, pavėlinta liberalizacija leido išspręsti kai kurias problemas, įskaitant e, susijusiasias su įplaukomis, Dokumentas, kuris dabar yra parengtas, man asmeniškai atrodo neblogas, nes yra surinkta daug informacijos apie IPA, bet jame trūksta kritinės analizės. Negalima atsverti pozityvesnių pareiškimų, kuriuos mes patys esame išdėstę bėgant metams. Todėl mes dabar turėtume grįžti prie bendrų darbų, kurias esame pasirašę su AKR valstybėmis ir AKR valstybių grupe ir turime pripažinti pažangą, kuri yra pasiekta dėrybose. Turėtume sutelkti jėgas, kad sėkmingai būtų įgyvendinti susitarimai, kai tik tai tai įmanoma padaryti. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkuoju. Ar pasas skola? Atsiprašau, pirmininkė ponė skola. E, norėtų ką nors komentuoti. Ne. Tuomet e, žodis vėl tyrimo autoriams penkioms minutėms apibendrinimams. Much, um, I... Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakydama noriu pasakyti, kad e, dėl kotonų susitarimo reikėtų paminėti, kad jame yra 37 straipsnis, teigintis, kad kai EIPA valstybės uh, galvoja, kad nenori pasirašyti tokių susitarimų, joms turi būti pasiūlytos alternatyvos įvardintos kotonų susitarime. Dėl prekybos liberalizavimo ir modelio, kuris pakeitė e, lengvatas. Labai įdomu, nes e, Europa kreipėsi į pasaulio priekybos organizaciją, kad jai būtų pritaikyta išlyga ir ji suteiktų neabipusės prielaidas Vakarų Balkanams. Buvo pasakyta, kad jeigu tai būtų padaryta, Vakarų Balkanams būtų padaryta neigiama žala ir galbūt vidaus reformoms ir pereinamiesiems procesams būtų padaryta mm, negera įtaka. Tai sulėtintų Vakarų Balkanų ūkio atsigavimą ir tam iškiltų didelė grėsmė. Kai Europa panašų prašymą pateikė PPO, kad išlyga būtų pritaikyta Moldovai, buvo pasakyta, kad Moldovos Respublika yra skurdžiausia valstybė Europos žemynė, todėl Europai būtina suteikti e, lengvatinės sąlygas patekti į Europos rinkas, kad jos ekonomika būtų remiama ir eksportas išauktų. Prekybos liberalizavimo modelis galbūt e, nelabai pasiteisino Moldovo ir Vakarų Balkanuose. Tai kodėl dabar staiga sugalvota, kad jis būtų puikiausias Afrikai? Toks būtų mano klausimas. Dėl ekovas. Galiu tik pasakyti, kad tai buvo parengtas susitarimo projektas ekspertų lygmenių, tačiau Dabar jis turėtų būti gražintas valstybėms, o sprendimą turi priimti ministrai ir valstybių vadovai. Praėjusią savaitę girdėjome, kad nigerijiečiai organizuoja suinteresuotų pusių seminarą. Ir per tą seminarą buvo pasiektas susitarimas, e, kad Nigerija atmes IPA, nes yra nuspręsta, kad tai padarytų per daug žalos vietos ekonomikai. Tada ministras parašė laišką, dabar jau Nigerijos prezidentui, kuriame buvo paaiškinta padėtis ir buvo paprašyta, kad prezidentas priimtų sprendimą. Taigi mes nežinome, koks bus galutinis sprendimas, bet aš manau, kad Nigerijos e, suinteresuotosios pusės nusprendė e, taip elgtis. Aš nežinau, kaip ekovas toliau susiklostys. tos problemos išlieka giliai įsišaknyjusios skirtingose regionų dalise. Uh, o dabar aš tik tai noriu padėkoti už tokį didelį jūsų padarytą darbą. Manau, kad uh, mūsų komitetas stebės tolesnį šio tolesnė šios ryties raidą ir per kitą kadenciją. Labai ačiū. Dabar dešimtas darbotvarkės punktas. ES e, išorės bendradarbiavimo derinimo platforma. Čia mes aptarsime posėdį dėl šitos platformos, rengiantis E, politikos grupės e, balandžio 4 dienos posėdžiui. Kaip jūs žinote, sausio 27 dieną mes nusintėme laišką e, baronienė Ašton ir komisijos nariui Piebalks, kuriame išreiškėme savo susirūpinimą dėl reformos ir dėl lėšų kombinavimo. Blending facility. Ponas Balkstas turėjo pateikti ataskaitą šit, Bart Stas šituo klausimu, tačiau ponas Stas negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Jisai man paliko savo užrašus ir aš perskaitysiu juos e, jo vardu. Tekstas yra angliškas, tad perskaitysiu angliškai. In December Kaip žinote, 2012 gruodžio mėnesį Europos Sąjungos e, platforma dėl e, lėšų išorės bendradarbiavimo derinimo platforma buvo pradėta naudoti. E, buvo įsteigta atinkama darbo grupė, kuri turi teikti pasiūlymus dėl derinimo platformos naudojimo. ES institucijoms. Ponas Stas, būdamas pranašėjų šio klausimo, atidžiai stebėjo ES išorės bendradarbiavimo denimo platformos veiklą ir norėtų su jumis aptarti svarbiausius klausimus, kurie bus įtraukti į e, kitos e, politinės grupės darbo atvarkė, e, kurios postys numatytas balandžio mėnesį. Mes pasiuntėme laišką komisijos narių Piebalts ir baronieniai Ešton, kuriame trumpai pristatėme mums labiausiai rūpimus klausimus. Penktadienį gavome atsakymą ir iš jo galima daryti išvadas, kad e, e, į kai kurios mūsų nuogastavimus yra atsižvelgiama, tačiau kai kurie klausimai ir toliau kelia nerimą. Pirmiausiai mūsų šios politikos tikslai susijęs su skurdo mažinimu, valstybės administravimo struktūra ir demok iššūkiai demokratijai, atskaitomybės bei skaidrumo klausimai, kaip žinote, Europos parlamentas savo rezoliuciją dėl ES e, vystamosios pagalbos politikos kalba apie tai, kad vertinant vystamos politikos kontekste šie naujai tikslai turėtų uh, pasitarnauti skurdo mažinimui ir neligybės mažinimui. Taigi būtina pateikti visapušką informaciją apie tai, kaip šie mechanizmai gali būti naudojami siekiant e, <clears throat> vystimosi politiką sieti su nustatytais kriterijais ir kaip užtikrinti Europos parlamento kontrolę. Per parengiamąjį posėdį patkreiptas dėmesys e, į būtinybę stiprinti strateginį dialogą bendradarbiavimo derinimo kontekste. E, ir e, neužtikrinant tarpusio sąsojų tarp viešo ir privataus sektoriaus nebus galima pasiekti ekonomikos augimo ir skurdo mažinimo. Kol kas bendrabiavimo derinimo <clears throat> sistema buvo daugiausiai skiriama didelio masto ekonominiams projektams. Ir e, remiantis e, vystamą bendravimo priemonių strateginio dialogo pasiūlymais tokiuose sritise kaip žemės ūkis, švietimas ir sveikatos apsauga E, turėtų būti daugiau dėmesio skiriama e, atitinkamų projektų įgyvendinimui ir neapsiriboti reikėtų teikiant paramą vien tik tai didelio masto infrastruktūros projektais. Todėl siekiant, e, kad bendrabiavimo derinimas iš tiesų būtų veiksmingas, reikia atkreipti dėmesį į tai, kokiuose sektoriuose bendrabiavimo derinimo lėšos yra naudojamos. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kaip bendradarbiavimo derinimas galėtų prisidėti prie kaimo vietovių skurdo mažinimo, žemės ūkio sektoriaus diversifikavimo e, bei e, prisidėti prie tvaraus energetikos išteklių naudojimo smulkiose ūkiuose ir e, kaip komisija galėtų užtikrinti, kad <clears throat> bendarbiavimo derinimo lėšos nebūtų naudojamos e, tarptautinių korporacijų tikslams žemės ūkėje, siekiant didinti savo eksporto apimtis, tokių pavyzdžių visame pasaulyje daug, ypač Kambodžoje. Taip pat e, keliamas klausimas, kaip bendrabiavimo derinimas galėtų pagerinti galimybę uh, gauti išsilavinimą mergaitėms ir pažeidžiamiams visuomenės sloksniams mm, ir užkirsti kelią, kad bendrabiavimo derinimas mm, sąlygotų dviejų greičių sistemą arba sistemos atsiradimą švietimo ir sveikatos priežiūros rytyje kaip, kokiu veiksmu galima imtis, kad ateityje bendradarbiavimo derinimo platforma nebūtų skirta tik klasikinėms ekonominėms investicijoms, tačiau taip pat būtų naudojama ir, ir e, užtikrinant tam tikrą pusiausvyrą investicinę atskirose sritise, pavyzdžiui, finansuojant e, e, ekonomikos saugimo iniciatyvas skurdžiausių visuomenės sluoksnių tarpe kuomet įgyvenami projektai, kurių socialinė graža yra didesnė nei ekonominė graža. Ir taip pat kaip reikėtų skatinti tokio pobūdžio investicijas, nes kol kas į visus šios klausimus nėra pateikiama aiškių atsakymų. Tikimės, kad komisija ir e, EIVT pateiks e, labai tikslias instrukcijas ES delegacijoms tam, kad būtų galima pasiekti e, šių svarbių politinių tikslų, ypač būtina numatyti atitinkamus saugiklius tam, kad ES išės bendrabiavimo platforma e, socialinėme sektoriuje nesąlygotų padidėjusių mokesčių mm, už tam tikras paslaugas atskirose sektoriuose. Privalome užtikrinti, kad ateityje paraiškų e, teikimai būtų vertinami pagal e, projektų galimybę sumažinti skurdą ir e, taip pat būtų atliekamas iš ankstinis poveikio įvertinimas, taip kaip Europos parlamento mokslinio tyrimo išvados dėl bendrabiavimo derinimo platformos yra siūloma. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti <clears throat> demokratinių principų laikymuisi. E, džiaugiamės, kad komisija ir EIVT pripažįsta jog e, demokratinės nusaibės principas pradamas pripažinti kai kuriuose valstybėse partnerėse nuo pat pradžių įgyvendinant bendarbiavimo derinimo platformos projektus būtina užtikrinti, kad demokratinės nusavybės principas būtų veiksmingai įgyvendinamas ir tai yra svarbi prielaida tam, kad e, šalis partneris taptų <clears throat> pilnateisėmis e, strateginių ir vykdomųjų uh, E, valdybų e, narėmis e, komisija neprivalo pateikti atitinkamą informaciją susijusią su ateities valdymo strategija ir informacija apie tai, kaip šalis partneris, kokiamis sąlygomis gali dalyvauti strateginių valdybų veikloje. Galbūt galimas strateginių valdybų panaikinimas sumažintų uh, tam tikrą bendradarbiavimo derinimo platformos išteklių naudojimo galimybę, nes pastaruoju metu išaiškėjo, kad šalis partneris neturi pakankamai informacijos susijusios su e, naujausiamis finansinėmis priemonėmis. Komisija ir EIVT patikino, kad techninės pagalbos komponentas yra dažnai įtraukiamas į e, gebėjimų didinimo investicinius projektus vykdomus šalise partnerėse. Mes manome, kad šis klausimas yra labai svarbus ir tikimės, kad ateityje bendradarbiavimo derinimo platformos komisija EIVT šioms platformoms e, skirs papildomą lėšų e, siekiant stiprinti administracinius gebėjimus. Noriu pabrėžti dar vieną svarbų aspektą būtent parlamento ir plėtinės visuomenės organizacijų priežiūros funkcija, e, prižiūrint ir vertinant atitinkamų bendarbiavimo denimo platformos gyvendinimo poveikį. Europos parlamentas neseniai patvirtino rezoliuciją dėl vietos valdžios ir plėtinės visuomenės institucijų patvirtindamas ES įsipareigojimus tvariai plėtrai ir mes paraginame, kad būtų konsultuojamasi su šiomis plėtinės visuomenės organizacijomis ir jos būtų įtraukiamos į, į visas e, projektų gyvenimus pagal e, bendradarbiavimo derinimo platformą sprendimų prieimimo stadijas, <clears throat> tokiu būdu sustiprinant jų uh, E, kontrolės funkciją, ar komisija ir EIVT galėtų daugiau informacijos pateikti šiuo klausimu, patikslindamos, kokiomis priemonėmis jos ketina aktyviai įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, pripažindamos jų kaip e, jų priežiūros funkcijas ir vaidmenį. Europos parlamentas taip pat e, paragino įtraukti ir Europos plėtinės visuomenės organizacijas į diskusiją susijusią su bendrabiavimo derinimo platformos projektais. Ar komisijos varto tokias galimybės pakviesti Europos plėtinės visuomenės organizacijas dalyvauti būsimuose techninio lygmens po posėdžiuose tam, kad šios organizacijos galėtų veiksmingai dalyvauti vykstančiose diskusijose. Galiausiai, kalbant apie skaidrumo ir atskaitomybės klausimus, priimant sprendimus susijusius su bendrabiavimo derinimo platforma. Noriu priminti kai kuriuos dalykus. Projekto atrankos kriterijai turėtų būti vieši. Uh, laiku, suteikiant aiškę informaciją apie tai, kokie projektai artimiausių metų turėtų būti gyvenimi. Daugiau informacijos reikia pateikti susijusios su skaidrumu ir atskaitomybė, ypač atsižvelgiant į e, naujausius finansavimo instrumentus ir e, jų panaudojimo tvarką, rizikos mažinimo priemonės, garantijos. E, ir kitos priemonės turėtų būti atidžiai įvertinamos e, prieš pateikiant galutinius, e, prieš priimant galutinius sprendimus dėl projekto finansavimo. Finansinių sprendimų prieimimas dėl bendradarbiavimo derinimo platformos projektų turėtų būti priimamas taip, kad e, komisija ir EIVT galėtų užtikrinti, kad kuomet vykdomoji valdyba patvirtina projekto finansavimą, komisija priims specialų sprendimą, pagal kurį e, bus atitinkamai įgyvendinama veiksmų, patvirtinta veiksmų programa, e, Po to, kai buvo patvirtintas finansinis reglamentas, manome, kad finansiniai sprendimai dėl atskirų veiksmų turi būti priimami naudojantį standartinę komitologijos procedūrą, kuria užtikrinamas geresnis visų ES institucijų, valstybių narių ir taip pat Europos parlamento dalyvavimas vykstančiose procesuose. Siekiant sustiprinti visą <clears throat> sprendimų priimimo proceso, viso sprendimų priimimos proceso skaidrumą, ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tai, kokie didžiausi, e, grįžčiausi pribojimai e, taikomi bendrai komitologijos procedūrai. Manau, kad per būsimąją daugiametę finansinę programą parlamento kontrolės galios negalės būti pilnai išnaudojamos, e, vertinant e, projektus, kurie yra gyvenim pagal bendarbiavimo derinimo e, platformą. Taigi norėtume dabar išgirsti jūsų vertinimus šiais klausimais. Ačiū. So, are there some comments to Mr. Ar kas nors turėtų komentarų pono Bart Stas e, pasisakymui? Tada aš suteiksiu žodį komisijai, kurią šią temą, kuriai šią temą atstovauja ponas Kondi. Merci. Euh, je pense que j'ai les... Dėkuoju. Manau, kad penkias minutės būna skiriamos tokiems komentarams paprašai, paprastai. Man atrodo, kad man skirtas penkias minutės, taip? Taip, jūs e, iš tikrųjų 15 minučių galėtumėt kalbėti, turint omeny, kokie ilgi buvo mano klausimai. Dėkuoju. Visų pirma, aš e, patikrinsiu mūsų požiūrį dėl to dokumento, kurį jūs e, su panu Štas, Stas nusintėte poniai Aštonai ir ponai Piebalksui. Išorės veiksmų tarnyba labai uh, atidžiai perskaitė dokumentą ir man atrodo, kad ponas Stas taip pat e, mano, kad mes atsakėme į pagrindinius aspektus, apie kuriuos ten kalbama. Kalbant apie blending, bendradarbiavimo derinimą, e, tai tais atvejais, e, kai partnerės šalis nesutinka su projektais, tai yra absoliučiai esminis aspektas finansinių projektų kontekste, tada šalių partnerių dalyvavimas turi būti apibrėžiamas e, strateginių diskusijų lygmenių, diskutuojant dėl strateginių tikslų ir taip pat diskutuojant mūsų nuomonę dėl kiekvieno projekto atskirai, nes e, negalime įsivaizduoti, aišku, kad e, būtų pasirašomi susitarimai donorų dėl lėšų skirimo, tačiau visiškai ne, nesikonsultuojant, nediskutuojant su tomis valstybėmis. Galbūt dar patikslinsiu vieną esminį projektą. Blending atveju 95 procentais atveju iki šiol ir manau, kad ta tendencija labai smarkiai nesikeis artimiausioje ateityje bent jau. Tai e, didžioji dauguma mūsų projektų yra tiesiogiai finansuojami iš privataus sektoriaus. Iš privataus sektoriaus, tačiau dalyvaujant e, viešoms institucijoms. MR8, pažiūrėjau, projektas e, paskutiniuosius septynerius metus buvo keletas projektų privačiame sektoriuje, bet maždaug 95 procentai projektų yra įgyvendinami kartu su viešosiamis institucijomis, kurios ima paskolas o komisijos finansavimas kaip dotacija leidžia toms valstybėms sumažinti <clears throat> paskolų e, kaštus. Arba leidžia gauti paskolų taip, kad e, tas finansavimas leistų apimti daugiau E, projektų, derinant su bendryjų e, lėšomis, su ES lėšomis. Tie aspektai, kurie yra aprašyti ponos tas dokumente dėl privataus sektoriaus vaidmens, yra svarbus ir akivaizdu, jog kuomet dirbama su privačiu sektoriumi arba su privataus sektoriaus struktūromis, tai vis tiek tais atvejais yra e, dirbama su valstybiniais, daugiašaliais arba e, vien, vienšaliais bankais. Ir tuomet svarbu užtikrinti, kad privatus bankai neįgytų čia E, pernelyg didelio vaidmens galvojant apie e, vystimosi e, tikslus. Tad kalbant apie bendradarbiavimo derinimą, ypač socialinių reikalų srityje, sveikatos, švietimo srityse, tai, kas buvo numatyta arba tai, kas buvo daroma praeitėje iki šiol, tai buvo naudojamos e, privačios lėšos, sakykime, ir švietimo sektorėje, bet užtikrinant e, galimybę finansuoti valstybinės struktūras, kurios ima paskolas, siekdamas finansuoti švietimo infrastruktūras ar sveikatos apsaugos infrastruktūras, e, tais atvejais, kuomet kitaip daryti neįmanoma. Tad švietimo ir sveikatos apsaugos ar, ar socialinio sektoriaus finansavimas, naudojant e, tokius e, principus, turi būti daromas ir toliau. Galbūt galima panaudoti kitus viešus finansavimo šaltinius, kurių neįmanoma e, buvo panaudoti dėl E, neprimtinų skolinimuose sąnaudų kai kuriais atvejais partnerėse valstybėse. Dabar klausimas dėl tiesioginio e, valstybių partnerių dalyvavimo ir jų vaidmens valdyme. Aš manau, kad e, mes labai atidžiai skaitėme rekomendacijas ir išklausėme e, pasiūlymus parlamento narių, kurie dirba platformos grupėje. Mūsų nuomonė, šalis partneris, šalis paramos gavėjos turi vadinti esminį vaidmenį e, kiekvieno projekto atveju ir manau, kad dėl to ir absoliučiai sutarame, ne tik tai komisijoje, bet ir, ir, ir, ir valstybės narės tam pritarė ir finansinės institucijos taip pat. Aš manau, kad e, aišku, čia labai svarbios įvairios detalės. Tai yra, pavyzdžiui, kaip užtikrinti, kad e, paramos gavėjų valstybių dalyvavimas vyktų optimaliai. Yra e, visiškai aišku, kad mes turime e, surenkti strateginės diskusijas su valstybės partnerėmis dėl galimybių, dėl e, to, kokie projektai yra rengiami. Tačiau kita vertus būtų galbūt daug optimaliau, jeigu mes remtumėmės struktūr, egzistuojančiomis struktūromis, negu kurtume ad hoc e, kokias nors struktūras. Nes e, kartais yra sunku susigaudyti tarptų struktūrų, kurios jau egzistuoja paramos gavėjose valstybėse. E, Tai jeigu atsiranda naujos, tai dar labiau gali komplikuoti padėtį. Tad e, valdymo srityje, bendradarbiavimo derinimo požiūrių mes turime nekurti naujas struktūras, o remtis strateginio dialogo platmėje egzistuojančiomis institucijomis ir struktūromis. Aš Manau, jog tai rodo, jog mes skiriame didelę svarbą strateginiai diskusijai su valstybėmis partnerėmis ir tais atvejais, kuomet tokios institucijos ar organizacijos tose valstybėse neegzistuoja, jas reikia sukurti ir suteikti joms tą strateginį vaidmenį, jeigu tokių struktūrų nebuvo praeitėje ir jos ne, neegzistuoja. Tai tuomet, aišku, tai turi būti daroma. O Kitas svarbus aspektas yra pilietinės visuomenės vaidmuo. Tose projektuose, kur mes e, nusprendžiame, jog e, norime finansuoti tam tikrus projektus, turime tarti su pilietinė visuomenė, nes kartais dėl tų projektų valstybės partneris įsiskolina finansinėms institucijoms, tai tuomet diskusiją su pilietinės visuomenės atstovais, sovietinės valdžios struktūromis įgyvendinant tokius e, projektus yra labai teigiamas dalykas, siekiant užtikrinti projektų geresnę kokybę ir būtent todėl mes manome, kad e, mūsų um, diplomatinės atstovybės kaip tik gali čia e, būti tos struktūros, kurios per kurias turi veikti tie procesai ir būtent per jas galima būtų geriausiai apibrėžti projektų koncepciją. Tad e, e, valdymo srityje, projektų valdymo srityje reikėtų sustiprinti mūsų delegacijų e, vaidmenį ir tuomet būtų pagerinama tų projektų, kurie eina į finansinės e, institucijas e, kokybė. E, O tam reikėtų, aišku, <clears throat> e, tos diskusijos su pilietinė visuomenė, vietinėmis valdžios struktūromis, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą tų projektų, kuriuos finansuojame atveju. Manau, kad e, komisijai skaidrumo didinimas blending plotmėje būtų labai teigiamas dalykas, nes viskas būtų aiškiau tuomet omenyje ir projektų parinkimo kriterijus, taip pat e, įvairių sektorių identifikavimą, nes e, blendingas nėra atsakas e, į visas vystamą bendradarbiavimo problemas. Tai yra paprasčiausiai tam tikra priemonė, kuri turi būti naudojama tinkamai ir naudojant ją galima užtikrinti desnį skaidrumą dėl, dėl kriterijų ir naudojant blendingą tam tikromis e, aplinkybėmis e, įvairių projektų įgyvendinimo srityje. Aš manau, kad e, platformos grupės sustikimas balandžio ketvirtą dieną vyks ir aš manau, kad taip pat galėsiu dalyvauti, manau, kad parlamento atstovai taip pat dalyvaus tame susitikime. Parlamento ir, ir, ir, kom, ir kom, parlamento pasisakymas komisijos požiūriu bus labai svarbus, parlamento atstovų pasisakymai, todėl kad e, politinių požiūrių, kalbant apie blendingą, labai svarbu e, tam, tam, tam, tam tikras gairias duoti ir e, bus taip pat kalbama apie būsimą bendradarbiavimo derinimą ir bus kalbama apie tai, e, kaip reikia naujai ir aiškiai apibriežti e, e, tą procesą. Dabar dėl komitologijos. Valdymo dokumente tai yra paliesta, bet manau, kad su valstybės narimis ir parlamentu mes turime toliau apie tai kalbėti, kad būtų aiškiau, kas realiai yra siūloma. O niekas nesiūloma, nieko nesiūloma, kas galėtų sumažinti parlamento e, vaidmenį tame procese ar, ar valstybių narių. Viskas, viskas, kas yra daroma, daroma dėl finansinio e, reglamento nuostatų, tam, kad komisija galėtų tinkamai finansuoti tą ar kitą projektą, o tai reiškia, kad yra pridedamas tam tikras papildomas etapas. Tačiau jokių būdų mes nesiūlome, nesiūlome sumažinti to, kas dabar vyksta. Priešingai, nes daugiau informacijos bus e, pateikiama negu iki šiol ir taip pat bus e, daugiau informacijos apie apie reportingą. Ir parlamentas tuo būdu gaus netgi ne mažiau negu anksčiau gaudavo informacijos, o daugiau. Ir mes e, paprasčiausiai čia darom tik tai tam tikrus techninius e, žingsnius, o informacijos tikrai bus pakankamai. Uh, Bet apie tai reikia diskutuoti ir e, toje diskusijoje mes galime patikslinti ir, ir, ir išaiškinti tuos įvairius aspektus. Dėkuoju už komentarus. Tad pasak jūsų yra 1,8 milijardai skiriami blendingui. Norėčiau paklausti, koks Tai yra finansuojamų procentų projektas. 1,8 milijardai apima kokį finansuojamų projektų e, procentą ir kokią dalį tai sudaro tų lėšų, kurias komisija skiria visomajam bendradarbiavimui. Nežinau, ar aš atsakysiu labai tiksliai jūsų klausimą. 1,8 milijardai, tai yra maždaug, maždaug 8, 800 milijonų yra e, vystimosi fondui, maždaug 1 milijardas yra skiriamas 800 e, iš vystimosi fondo, vystimos bendradarbiavimo fondo, o 1 milijardas iš biudžeto. Tad 760 milijonų būtų e, Neighboring Investment Facility. O, o yra dar Latin Investment Facility, Central Agent Investment Facility. Tad vienas 1,8 milijardo eurų, jeigu mano atmintis nemeluoja, yra įeina į tos 20 milijardų, kurie ateina iš Europos viešųjų e, struktūrų. O investicijų visa suma yra 40 milijardų. Apytiksliai, aš turiu pasitikrinti tuos skaičius, bet tie skaičiai yra labai panašus e, į, į, į, į tikrus skaičius. Ta prasme, gali būti ne 40, o 41 ar ne 20, 21 skaičiai buvo ankstesnėse finansinėse perspektyvose, tai yra lėšos skiriamos iš biudžeto, iš fondo plus, plus iš, iš Fed. Bet man atrodo, reik, 1,8 milijardo reikėtų lyginti su 60 milijardų maždaug. Tai būtų nuo 60 milijardų dalis. Dėkoju. Jūsų nuomonė, kas sudaro sąlygas e, finansavimui? Pas institucijos atlieka blendingą ir e, tai jau yra ta priežastis, dėl kurios vyksta procesas toliau ar ne. Aš pasakysiu Taip, mes, kadangi mes prisimam įsipareigojimą, tai todėl finansinės institucijos atitinkamai prisima įsipareigojimus. Dėl to procesas eina toliau. Jūs iš tikrųjų palėtėte esminį blendingo aspektą. Tai yra tas pagrindimas, kodėl mes turime naudoti e, visuomenės pinigus, finansuojant e, projektus, kurie kartais įgyvendami viešose institucijose. Komisijos e, indėlis čia yra esminis dviem požiūriais. Reikia būtinai tai suprasti, mano nuomonė. Tad pirmas aspektas yra finansinis vertas. Tai, kad mes e, įgaliname sumažinti sąnaudas, investicijų sąnaudas, tiesioginės ar, ar, ar netiesioginės, sakykime, mažinant palūkanas ar, ar mažinant e, bendrą, be, bendrą sumą. Tai yra pagrindinis aspektas šalims partneriams ir e, tas svertas įgalina atlikti tam tikrus e, finansavimus, nes sumažėja jų sąnaudos. Yra ir kitų projektų, kur, e, sakykime, yra vien tik tai dėl kaštų sumažinimo jau įmanoma finansuoti projektą bet tokiais atvejais vis tiek mes galime daryti įtaką arba dėl aplinkosauginio poveikio ar socialinio poveikio įgyvenant tokio projekto, palyginus su to, kas buvo numatyta iš pradžių. Ir e, mūsų požiūrių jau, jau, jau buvo peržiūra e, vidurio laikotarpio Neighbor Investment Facility ir, ir, ir, ir, ir Afrikos e, projektų atvejais. Mes e, nagrinėjame, koks yra tiesioginis finansinis poveikis, nes e, buvo sumažintos sąnaudos ir investicija tapo įmanoma, tačiau buvo taip pat poveikis ir pačiai projekto koncepcijai ir buvo įtvirtinti arba socialiniai, arba aplinkosauginiai reikalavimai. Taip, aš ir, ir mastau apie, apie tai, e, kaip yra vertinami projektai, sakykime, investicijos 7 milijardai per metus maždaug, truputį daugiau. Pasaulinis bankas, nežinau, e, kiek yra investavęs, bet e, na, daug milijardų yra investuota, galbūt šimtai milijardų yra investuoti per metus. Ir yra labai puikių darbuotojų ir puikių projektų. Ir e, aplinkos poveikio įvertinimas, įmanomumo įvertinimas atliekamas. Tai visoje toje mašinerijoje koks yra konkretus komisijos vaidmuo? Mūsų projektai, kaip ir bet kurie projektai, kurias finansuoja komisija, yra, aišku, visų pirma pateikiami e, finansinėms institucijoms ir jos turi pateikti mums e, tam tikrus dokumentus, kurių pagrindu mes galime priimti sprendimą. Tokiu būdu mes e, vertiname ir, ir, ir parengėme ne tiek pačius projektus, kiek mūsų indėlį į tuos projektus. Mes įvertiname tą indėlį ir ne, tai daro ne tik tai mano e, tarnyba, mano, mano bendradarbiai, bet mūsų geografinės e, tarnybos ir išorės e, veiksmų tarnyba ir ir, ir delegacijų kolegos. Tad projektų vertinimas vyksta normalia tvarka, kaip ir, kaip ir kitų projektų vertinimas komisijoje. Dabar žodis ponui Görens ir paskui dar bus klausimų. Manoma, prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pastikslinti vieną dalyką. Nežinau, ar gerai supratau visą tą proceso techninę pusę. Aš pasakysiu, kaip aš supratau, jūs pat, pataisysite mane, jeigu neteisingai. Projektas yra finansuojamas, naudojant blendingo instrumentą. Tas e, projektas, sakykime, kainuoja 100 milijonų eurų. 30 milijonų eurų yra dotacijos iš Europos e, įstamų bendradarbiavimo fondo, sakykime, Europos Sąjungos duoda. Uh, o 70 milijonų yra e, gaunami iš finansinių institucijų. Tad mano klausimas yra, ar e- Europos Sąjunga, komisija konkrečiai, kokius susipareigojimus komisija ar Europos Sąjunga prisijima e, finansinių institucijų atžvilgių, nes jūs kalbėjote apie sąnaudų sumažinimą. Jeigu jūs dotuojate 30 procentų tą projektą, tai aišku, jūs padarote tą projektą investuotojui pigesnį. Ar blendingo instrumentą naudojant jūs galite pinigų skirti finansiniai institucijai ir tuo būdu finansinė institucija už geres, taikys geresnės palūkanas, žemesnės palūkanas. Ir jeigu taip įmanoma daryti, ir jeigu aš teisingai suprantu, tai tada aš pateiksiu papildomą dar klausimą. E, tame sustikime, kuris vyks balan, balandžio mėnesį. Galbūt galima taip pat kalbėti apie mikrofinansavimą ir e, palūkanas, nes e, e kuomet yra kalbama apie pačius neturtingiausius e, e, žmonės, e, ir pažeidžiamiausius. Ir kuomet mikrofinansavimas yra taikomas, tai kiek aš žinau, e, palūkanos yra nemažinamos ir taikomas pakankamai didelis, netgi labai didelis palūkanos 10, 15, 16 procentų kartais. Ir tada man kilo klausimas, kodėl ir ar tokiais atvejais galima sumažinti tas palūkanas. Galbūt investicijos kai kuriais atvejais komerciškai atsiperka Ir galbūt tuomet tos neturtingos valstybės gali e, atgauti pinigus rinkos sąlygomis. Aišku, mikrofinansavimas tuomet bus mažiau rentabilus. Turiu galvoje tas e, visą tai, kas vyksta e, stebėsena, pavyzdžiui, nes tai labai pabrangina tuos pinigus, kurie e, ateina per mikrofinansavimą. Tad mano klausimas gal buvo pakankamai sudėtingas, e, bet visų pirma, ar, ar, ar e, buvo aišku tai, ko aš klausiu? Atsakymas taip, visiškai aišku, galbūt tik reikėtų e, e, truputį patikslinti vieną niuansą. Paprastai e, mes neskiriame, sakykime, 30 milijonų, jeigu projektų bendra vertė 100 milijonų. Mes daug mažiau, e, mūsų dalis daug mažesnė būna. Tačiau šiaip jūs teisus, mes, mes galime duoti e, dotaciją valstybei paramos gavėjai ir tuomet investicijos sumažėja arba mes galime taip pat remti e, palūkanų mažinimą nes ir, ši, ir tuo atveju taip pat yra mažinama projekto e, vertė. Tad e, arba tiesiogiai mes tai galime daryti per, per, per banką ir sumažėję palūkanas, arba tos pinigus atiduoti valstybei paramos gavėjai. Pagal mūsų sukauptą patirtį galiu pasakyti, jog abu šitie variantai buvo taikomi. Tuomet kai mes e, mažindame palūkanas, ypač per e, trust funds, jie, tai buvo daroma per Europos investicijų banką, tai buvo daroma per patikos fondus, Afrikos patikos e, fondus. Tad tais atvejais mes. E, tai, darydavom arba taip, arba tiesiogiai mokėdavome valstybei e, paramos gavėjai, tačiau tuo antru atveju mes tiesiogiai sumažinam e, investicijos e, sumą. Ir, ir tai ir yra visas skirstumas. O šiaip dar noriu patiksinti, kad mūsų dalis tikrai būna mažesnė e, negu 30, 30 procentų nuo šimto. Dėkuoju, ponė. Gerants, turime baigti tą diskusiją dėl, dėl, dėl laikos stoties, nepaisant to, kad diskusija tikrai labai įdomi. Manau, kad komisijos atstovai iš tikrųjų neviršyje kalbėjimo laiko. Aš noriu dar paklausti jūsų, ar e, jūs iš tikrųjų esate finansavimo priemonės saugumą užtikrinę. Sakykime, jeigu e, jūs skiriate pinigų ir jeigu tie pinigai skiriami dažnai ir tai tampa savotiško įpročių, ar negali atsitikti taip, kad finansinės institucijos palapsniai ima kelti e, palūkanas, nes e, jos žino, kad vis tiek komisija prisidės, ES prisidės, naudojama blendingo instrumentą prie, prie finansavimo ir, e, ir, ir vis tiek sumažins. Tad galbūt gali būti toks šalutinis poveikis, kad, kad didins patruputį palūkanas. Taip, iš tikrųjų, tokia rizika yra ir mes turime būti labai atsargus dėl to. Šiuose diskusijose dėl blendingo panaudojimo, aš manau, yra tam tikrų pavojų. Tas, kurį jūs minėjote, ir kitas rizikos faktorius yra e, tas, jog valstybės partneris gali įsiskolinti per daug, nes jos gauna pinigų pigiau, jos gauna lėšų pigiau ir, ir dėl to mes taip pat turime būti labai atsargus. Mes turime užtikrinti, kad e, ir investicijos, ir e, ištekliai būtų naudojami racionaliai ir kad nebūtų iškraipama rinka taip pat. Taip pat e, finansinės rinkos. Tai yra valstybės narės, kurios e, gali prieiti prie įvairių finansavimo šaltinių, gali lyginti įvairiausius pasiūlymus ir rinktis tuos, kurie yra patys e, palankiausi. Ir taip atsakau jūsų klausimą, kad tai yra rizikos faktoriai iš tikrųjų ir mes turime žiūrėti į juos labai konkrečiai ir atsargiai kiekvienu atskirų investicijų atveju. Dėkuoju, Dieve. Komitetas ir toliau atidžiai stebės, kaip yra taikoma ši priemonė. O dabar pereiname prie 11 darbo tvarkės punkto. Tai yra pinigų perlaidų poveikis besivystančių šalių ekonomikai. Tai yra tyrimas, paskutinis šiandien tyrimas, kuris tyria e, poveikį E, tų valstybių, apie kurias čia kalbame, ekonomikai. Aš iš karto suteikiu žodį tyrimo autoriams, kad jie pristatytų pagrindinius tyrimo aspektus. Pone Karin Lebambu, žodis jums. Merci bien pour euh, la parole. Ačiū už suteiktą žodį. Ačiū už suteiktą žodį. Aš pristatysiu tyrimą angliškai, nes jis buvo atliktas anglų kalba. o paskui klausimus galėsiu atsakyti prancūziškai. Ačiū, kad suteikėte man progą pristatyti tyrimo išvadas, kuriuose e, mes aiškinamės pinigų perlaidų poveikį besivystančių šalių ekonomikai. E, atliekant šį tyrimą, pirmiausia, bandėme išsiaiškinti, kokia įtaka yra daroma mikroekonomikos ir makroekonomikos lygmenių. E, kalb... Svars nagrinėjome, kokia yra pinigų perlaidų rinką, e, kokios įtakos tai daro valstybės vystimuisi, e, kokios yra perspektyvos 2015, po 2015 metų pradėsiamai finansavimo darbo atvarkiai ir taip pateiksime rekomendacijas pabaigoje ir įvairias mintis. Taigi, <clears throat> kaip aš jau sakiau, tyrimo tikslas buvo įvertinti piniginių perlaidų poveikį E, besivystančiams valstybėms. E, trūko šiek tiek duomenų, trūko naujausių studijų besivystančiose šalise, tai buvo mūsų veiklos trūkumas. E, apžvelgėme turimą literatūrą, bet daugiausia tai buvo šiek tiek anksčiau atliksti tyrimai, o ne tiesioginės vietos toje vykdomas padėties įvertinimas. Neužteko laiko tam. Bandėme išsiaiškinti piniginių perlaidų poveikį mikro ir makro lygmenių. Turbūt įsivaizduojate, e, kad tas poveikis gali būti ir teigiamas, ir neigiamas. E, mikro lygmenių, būtinių lygmenių, šeimos lygmenių e, palankus dalykas buvo tai, kad šeimoms buvo E, suteikiama parama pagrindiniams poreikiams patenkinti. Padidėjo įplaukų investicijoms, tačiau neigiamas e, piniginių perlaidų poveikis yra tas, kad išaugino jos e, kainas vietoje, ka, žemės kainas, statybinių medžiagų kainas, taip pat kitų prekių, kurios yra svarbios besistančios šalies ekonomikai. Kitas neigiamas e, piniginių perlaidų e, aspektas yra tas, kad jos padidina e, neligybę visuomenėje tarp tų, kurie gauna tas piniginės perlaidas ir tų, kurie negauna. Kitas dalykas. Sustiprėja siuntėjo ir gavėjo ryšys Be to, siuntėjai patiria tam tikrą spaudimą, o dažniausiai siuntėjai yra migrantai, tačiau ne visuomet taip yra. Perlaidas gali siūsti ir nemigrantai. Taigi, e, migrantai patiria tam tikrą spaudimą. Makro lygmenių poveikis daugiausia yra pozityvus, nes padidėja nacionalinės pajamos, jeigu perlaidos yra pervedamos formaliai Kitas e, pozityvus aspektas yra tas, kad e, piniginės perlaidos sustiprina vietos ekonomiką, sukuria daugiau investicijų vietos lygmenių, o iš neigiamas pusės makro lygmenių galėtume paminėti, kad pabranksta valiuta, tai turi neigiamų padarinių eksportui, padidėja infliacija, išauga neligybė, tarp e, zonų, kurios gauna perlaidas ir tų, kurios negauna. Dar e, piniginės perlaidas kritiškai vertindami galėtume pasakyti, kad iš tiesų jos galėtų prisidėti prie paslaugų privatizavimo, tokių paslaugų, kurios paprastai turėtų būti teikiamos viešaisiais kanalais. Taigi, tokie piniginių perlaidų aspektai didelė dalimi yra neatsiejami nuo vietos konteksto institucijų ir infrastruktūros nacionalinių lygmenių. Prieš eidama toliau norėčiau trumpai pasakyti, kad aš Tarptautinėje migracijos organizacijoje Ženevoje E, dirbu e, darbo jėgos migracijos klausimais, neprisistačiau pradžioje. E, dabar pinigų pervedimo rinkos. Turime formalius ir neformalius kanalus. Vėlgi, abu tie kanalai atveria tam tikrų galimybių ir tam tikrų problemų. Formalūs kanalai atveria tam tikro patikimumo, saugumo, pavyzdžiui, paštas e, turi daugiau galimybių pasiekti e, E, toli esančias vietovės ir e, valstybę, e, valstybės gelmėje esančių šalių gali pasiekti. Formalūs kanalai gali būti bankai, pašto tarnybos, finansacijos, naujos technologijos, pavyzdžiui, mobilioji bankininkystė. E, problema ta, kad trūksta skaidrumo ir nėra konkurencingumo, nėra konkurencijos besivystančiose šalyse. Stambiausios pinigų pervedimo tarnybos, e, kai kurie bankai dominuoja rinkoje ir tai e, sumažina konkurenciją ir pabrangina, pabrangina perlaidas. Kita problema yra ta, kad E, tų oficialių legalių pervedimo punktų yra gana nedaug. Yra sukurta specialių priemonių, kurios leidžia uh, užtikrinti kovą su pinigų plovimu ir terorizmu, užkirsti tam kelią. Sukurtieji reglamentai iškelia daug e, sunkumų besivystančiam šalims. Neseniai matėme, kad buvo uždaryti keletas formalių kanalų Somalija. Buvo bankų dėka uždarytos kai kurios perlaidų pervedimo bendrovės. Dar vienas momentas, kurį reikia paminėti, kalbant apie legalius kanalus, e, jais negali naudoti nelegalus migrantai. Jie e, valstybė, į kurią siunčiami pinigai, negali naudotis legaliais kanalais. O neformalios priemonės gali pasitarnauti baudžiamai ir teroristiniai veiklai, kai kas taip mano, bet taip yra ne visuomet. Pavyzdžiui, neformalūs kanalai e, viename ar kitame kontekste, pavyzdžiui, e, E, po konfliktiniuose regionuose išgyvenančiose krizės būti labai svarbus. Trumpai norėčiau e, pasakyti, kad e, reglamentą dėl kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu reikia vertinti labai diferencijuotai Pagrindinė problema besivystančiose šalise yra skaidrumas ir vartotojų apsauga, vietos infrastruktūros ir kvalifikacijos stoka, konkurencijos e, stoka ir e, brangumas operacijų. E, žinome, kad kai kuriuose valstybėse net 15 procentų sudaro mokestis už perlaidos pervedimą. Kitas svarbus dalykas e, problematiškas yra duomenų rinkimas apie prielaidas. Štai čia e, skaidrė, kuri rodo priemonės, kurios atsveria e, piniginės perlaidas valstybių vystimuisi. Duomenų surinkimo ir metodų suderinimas. Duomenys paprastai yra renkami skirtingose E, valdžios institucijose yra renkama informacija apie e, taikomus e, perlaidų persiuntimo metodus. Taip pat reikia pagalvoti apie piniginių perlaidų pervedimo iš pietinių valstybių į pietinės koridorius. Jie turi būti pagerinti, kad optimaliai būtų išnaudotos galimybės. Yra speciali internetinė svetainė, kurioje yra kalbama apie piniginės perlaidas. Ir ten yra aiškiai pasakyta, kad internetinė bankininkystė gali labai ženkliai sumažinti piniginių perlaidų kainą. Piniginės perlaidos susijusios su, su produktais. Dažniausiai jos yra siejamos su, su uh, e, sugebėjimu naudotis finansinėmis priemonėmis peržiūrėję visus projektus, kurie pradėti gyvendinti tarptautinių, taip pat ir Europos lygmenių, galime išskirti e, dvi e, susirūpinimą keliančias rytis. Pirmiausia, e, galimybė pasiekti dokumentų neturinčius migrantus ir kitas dalykas – pinigų pervedimo reglamentų poveikis piniginių perlaidų rinkoms kriziniuose, konfliktiniuose regionuose. Čia labai trumpai galite matyti, kokios yra e, finansavimo darbotvarkės po 2015 metų perspektyvos, kokį vaidmenį suvaidins e, pinigų pervedimas. Galvojam apie santyki tarp piniginių perlaidų ir kitų įplaukų šaltinių besivystančiose šalise. Pagal Pasaulio banką, daugiausias skaičius ir pateikiu iš Pasaulio banko šaltinių, e, piniginiais perlaidos, piniginių perlaidų srautai besivysančiose šalise yra antras pagal dydį e, finansavimo šaltinis po užžiūrio plėtros įstatymo įgyvendinimo ir tiesioginių užsienio investicijų. E, paaiškėjo, kad per pasaulinę krizę piniginių perlaidų mastai sumažėjo, lyginant su kitais srautais. Ir mes dabar galime pasakyti, kad taip, piniginės perlaidos atveria neblogą potencialą e, valstybės e, ūkio raidai. Tačiau tuo pat metu turim suprasti, kad piniginės perlaidos yra migrantų privatus kapitalas. Ir visa politika, kuri, kuria būtų bandoma pasinaudoti tais migrantų privačiais ištekliais, pirmiausia turi įvertinti migrantų poreikius ir migrantų teisės, nes, kaip sakiau, tai yra privatus kapitalas. Kitas dalykas, piniginės perlaidos negali būti vertinamos kaip ODE, ODA e, ar tiesioginių užsienio investicijų e, pakaitalas. Nacionalinės įplaukos valstybės e, ūkio raidoje e, atlieka pagrindinį vaidmenį. O dabar pereisiu e, prie kitų aspektų, nefinansinių aspektų. Pirmiausia, turime galvoti apie migrantų gerovę. Ta prasme, kad nagrinėdami piniginių perlaidų padėtį, pamatėme, kad daug kas norėtų pasinaudoti tais pinigais, bet reikia pagalvoti ir apie tai, kaip gyvena migrantas užsienio valstybėje. Jie nori padėti savo tėvynėje gyvenančiam žmonėms, bet e, gyvendami užsienyje neretai jie neturi gerų gyvenimo sąlygų. Paskutinė skaidrė – rekomendacijos ir mintys. Aš surinkau visas pateiktas rekomendacijas per tarptautinį dialogą. Visų pirma, turime panaikinti kliūtį susijusią su e, pinigų pervedimo reglamentų įgyvendinimu. Kaip matėme, tie reglamentai labai didelė dalimi e, įtakoja piniginių perlaidų rinką besivysančiose šalise dabar matome, kad dažnai pinigų pervedimo įmonės užsidaro. Todėl viena iš mūsų pagrindinių rekomendacijų buvo, buvo sušvelninti tas kliūtis arba jas e, panaikinti ir suderinti įstatymus. Kitas dalykas e, - suderinti duomenų apie piniginės perlaidas rinkimą ir e, suvienodinti apibrėžimus. Dabar skirtingos valstybės narės skirtingai renka duomenis apie piniginės perlaidas, todėl labai sunku yra jas palyginti ir duomenų surinkimo procesas skirtingose šalise nėra vienodas. Dar viena svarbi rekomendacija - turime tiesiogiai užmėgsti ryšį su migrantais ir e, diasporos bendruomenėmis. Mes taip kaip galime sužinoti jų integracijos e, svečioje valstybėje problemas. Ir taip pat e, turime galvoti apie migrantų įsipareigojimus kilmės valstybėje. Kodėl migrantas nenori investuoti į niekur kitur, kaip tik į savo kilmės valstybę. Dar vienas svarbus aspektas geras bendradarbiavimas ir politikos nuseklumas. Ta prasme, kad piniginių perlaidų verslas yra labai diversifikuotas. Su juo yra susiję ir tokie sektoriai kaip telekomunikacijos, finansų sektorius, juridinis sektorius, migracija, e, vystimosi politika. Kad e, optimaliai išnaudotume piniginių perlaidų e, naudą, turime užtikrinti bendradarbiavimą ir jį pagerinti. Dar viena svarbi rekomendacija yra ta, kad reikia sukurti tinkamas paskatas ir politiką. Be to turi būti sumažinami operacijų kaštai. Tai yra vienas iš svarbiausių veiksmų, kurių galėtų imtis daugia šaliai veikėjai. Taip pat turėtų būti vengiama apmokesnimo e, taikymo piniginėms prielaidoms. Mes žinome, kad kai kurios valstybės apmokestina perlaidas ir kilmės valstybėje, ir valstybėje, iš kurios yra siunčiama ta perlaida. Todėl mes turėtume tokių dalykų e, problemas sureguliuoti. Toliau. Reikia primti integruotą ir visą apimantį finansinį požiūrį. Mes turime galvoje, kad piniginės perlaidos e, turi būti vertinami daugmaž kaip oficiali uh, E, tarptautinė parama. Iki 2015 metų e, turėtų būti šis e, suvokimas pagerintas ir turi būti atsižvelgta į migrantų poreikius. Ir paskutinis pastebėjimas turi būti pagerinta nacionalinė infrastruktūra besivystančiose valstybėse. Turi būti sukurta nacionalinės valdžios, o ne migrantų atsakomybė apibriešta aiškiau turėtų būti. Manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, e, kurio reikia nepamiršti, kuriant politiką, net ir politiką, e, kurioje bandoma sureguliuoti piniginės perlaidas, e, nebus geri, jeigu nacionaliniai poreikiai nebus pakankamai vertinti nacionalinės perlaidos e, taip gali neatneš, atsiprašau, tarptautinės perlaidos tada gali būti nenaudingos vietos gyventojams. Ačiū uždėmės. Monsieur Görens, vous avez la parole. Pone Görens. Pone Görens. Dėkuoju e, pranešėjai už labai įdomų pranešimą. Mane domina labai didelis sąnaudos kurios e, tenka kurios atsiranda dėl pervedimo migrantų šeimoms. Kas gali paaiškinti e, ta, tas didelės sąnaudas? Tai galbūt yra e, sąnaudos dėl valiutos keitimo, nes kai e, tuomet, e, sakykime, kai, e, kai e, labai skiriasi kursas ir kai ta ar kita valiuta nėra pririšta prie euro, bet, sakykime, Centrinės Afrikos frankas yra pririštas prie euro. Ir tuomet šituo atveju, kaip paaiškintumėte tas sąnaudas, ar jūs galite pateikti mums lentelę, kad mes aiškiai matytume tą. Ta ta, ta, tas stabilumą Afrikos e, vakarinėje dalyje ar e, ekonomi, ekonominės ir pinigų sąjungos e, plane. Sakykime, kad pinigai yra pervedami į kokį nors Europos banko filialą besivystančioje valstybėje. Ar tuomet pervedimo sąnaudos bus tokios pat ar, ar mažesnės, jeigu bankas, e, e, jeigu, jeigu tas bankas yra filialas, dukterinė įmonė Europos banko, sakykime, paryba PNBest lyginant su kitais bankais, sakykime, Afrikos bankais. Man atrodo, kad yra tam tikras yra tam tikro parazitavimo tarptų e, šalia tų finansinių institucijų, kurios, kurios, kuris didina tas e, sąnaudas. Dėkuoju. Žodis e, komisijai dabar, poniai Baidova. Thank you very much for the floor. Labai ačiū už man suteiktą žodį. Mes labai džiaugiamės atliktuoju tyrimu. Manome, kad jis yra pateiktas pačiu laiku. Uh, nes neseniai ES išplėtė savo politikos bazę migracijos ir pagalbos besistančiam šalims e, e, požiūrių. Mes pritarėme tyrimo išvadoms, yra išnagrinėta daug e, šios problemos aspektų, tačiau padaryti dar galime labai daug. Ta pati išvada buvo pakartota ir 2012 metų Europos komisijos atliktoje studijoje. Dabartinėje ataskaitoje, kuri čia mums buvo pristatyta, E, Europos komisijos studija yra paminėta. Mes labai džiaugiamės, kad šioje, šiame tyrime yra pasakytas e, e, teiginys, kad piniginės perlaidos neturėtų būti prilyginamas kitiems finansavimo šaltiniams. Tai yra privatus turtas, kuris turėtų papildyti valstybės finansinę bazę. Be to džiaugiamės, kad šiame tyrime yra piniginių perlaidų ne tik tai geroji pusė atspindėta, bet ir galima negatyvi įtaką. E, mums patinka ir tyrimo rekomendacijos, jos didelė dalimi atitinka mūsų požiūrį ir mes būtent tokią poziciją vadovavomės dirbdami su besivysančiomis šalimis. Kaip žinote, nuo 2005 metų Europos komisija laikosi e, daugelio įsipareigojimų piniginių perlaidų atžvilgių. Mes akcentuojame e, piniginių perlaidų privatumo aspektą, bet tuo pat metu stengiamės užtikrinti greitesnį, pigesnį piniginių pervaidų pervedimą, nes tai prisėda prie besivysančios šalies ūkio raidos. Buvo paminėta, kad e, politika yra nenuosekli e, ir daug kas yra fragmentuota. E, pone Lubambu jau apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, ES sistemoje piniginės perlaidos įeina į migracijos ir pagalbas besisinčiam šalims darbo atvarkę, bet taip pat jos yra įtrauktos į Europos vidaus rinkos reglamentavimo bazę. Taip pat e, apie jas yra kalbama reglamentuose dėl kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu. Tokia sudėtinga padėtis gali uh, E, dviejopai padaryti neigiamą įtaką. Pirmiausia, nėra e, aiškios darbo atverkės dėl piniginių perlaidų nusavybės. Kitas dalykas, e, tarp skirtingų politikos ryčių trūksta nuseklumo. Europos komisijos viduje mes e, šias problemas svarstome ir ketiname sustiprinti ECN ir intra uh, E, veiklos koordinavimą šiais klausimais. Europos komisija finansavo išorės bendradarbiavimo priemonės, kai kurios jų yra prioritetinės iniciatyvos piniginių perlaidų srityje. Pavyzdžiui, mes kalbėjome apie IPA finansavimą e, piniginių perlaidų pager, padėties pagerinimo sistemoje, taip pat yra suteikta papildoma finansinė priemonė bendradarbiaujant su Afrika. E, reikia pasakyti, kad IPA finansavimo priemonė piniginiams perlaidoms prasidėjo nuo pirmiausia Europos komisijos indėlio, paskui buvo per, pa, padidinta ta suma iki 28 milijonų daugelio donorų suteiktų, e, paskui ta suma dar labiau išaugo. Europos komisija toliau rems iniciatyvas, kuriomis yra siekiama sustiprinti konkurenciją Afrikos piniginių perlaidų rinkoje, pavyzdžiui, Afrikos e, e, piniginės prielaidas priimančios bendrovės turėtų suteikti daugiau paslaugų migrantų šeimoms. Galvant apie ateitį, manome, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti dviems aspektams kurie yra abu išskirti pristatytame tyrime. Tai yra pirmiausia e, piniginių perlaidų socialiniai padariniai ir e, piniginių perlaidų e, persiuntimo iš pietų valstybių į kitas pietų valstybės koridorių pagerinimas. Iki šiol mes dažniausiai kalbame apie piniginių perlaidų nešamą naudą. Ir vis tik tai turim suprasti, kad piniginių perlaidų poveikis uh, kilmės valstybei, jų bendruomenėms ir šeimoms gali būti ne tik pozityvus, bet ir negatyvus. Piniginės perlaidos negali pakeisti deramos nacionalinės socialinės apsaugos sistemos. Jos nepanaikina valstybės atsakomybės e, kurti valstybės politiką, e, suteikiančią reikalingas paslaugas ir aptarnavimą kad sumažintume piniginių perlaidų neigiamą įtaką, mes turime geriau informuoti visuomenę apie tą neigiamą, neigiamus aspektus, turime labiau bendrauti su susijusiais subjektais ir e, didinti žmonių finansinį raštingumą ir palaikyti ryšį su migrantų bendruomenėmis. Kitas svarbus elementas, kurį ketiname akcentuoti labiau ateityje, yra e, piniginių perlaidų pervedimas iš pietinių valstybių į kitas pietinės valstybės. Per ES išorės bendradarbiavimo priemonės kol kas nedaug dėmesio būdavo skiriama tokiems pervedimams iš pietų į pietus, bet čia padaryti dar galima labai daug, ypač didinant skaidrumą ir konkurencingumą rinkoje e, tokioms perlaidoms. Europos komisija ir toliau stengsis išnagrinėti šį uh, gyvybiškai svarbų piniginių perlaidų e, aspektą. Ir 2015 metų kontekste turėtų būti šis klausimas išspręstas. Ačiū. Ačiū, suteiksiu žodį ilgiausiai trims minutėms ponui Florianui Kratkinui, kuris mus pagerbė dalyvaudamas e, šiame posėdėje. Ačiū dar kartą, kad suteikite man žodį. Taip pat noriu padėkoti ponai Bambu už e, išsam, užsamų tyrimą pristatymą susijusi su piniginiu perlaidų srautais. Taip pat e, noriu išskirti dvi jo rekomendacijas. <clears throat> Mm. Kaip jau kiti kalbėtojai minėjo, šios perlaidos yra privataus pobūdžio ir galbūt nebūtinai skirtos nacionaliniams vystimosi tikslams, taigi reikia atskirti e, pinigus rautus, perlaidus rautus, kurio, kurie, kurios, kurie yra tokio pobūdžio ir e, vystimasi skirtus perlaidų e, sraitus. E, Mm, tačiau taip pat reikia nepamiršti, kad šios perlaidos sukuria tam tikrą investacijų galinimo aplinką. E, Todėl būtina stiprinti e, politinį saugumą, sukurti stabilaus investavimo sąlygas tiek į viešąjį ir tiek į privatojų sektorių. Būtina taip pat pabrėžti, kad namų ūkiai ne vienodą naudą gauna, gauna iš tokių perlaidų, nes ne iš visų namų ūkių yra migrantų išvykusių gyventi ir dirbti į užsienį. Tai reiškia, kad <clears throat> perlaidų uh, mokesčių didinimas tam tikrą prasme leidžia apriboti migracijos e, srautus atitinkamai sumažinant e, imigracijos daromą žalą. Kelis kartus buvo paminėta būtinybė E, užtikrinti atskirų politikos sričių tarpusavio e, saveikumą, siekiant e, vieną vertus sumažinti pinigų plovimą, kitą vertus sudaryti palankesnės sąlygas piniginėms perlaidams ES tiek didžiame aštuntuke, tiek dvidešimtuke yra iškiausios pateikusios atitinkamų pasiūlymų tačiau kol kas nemažai, nedaug kas yra nuveikta iki 2014 metų. <clears throat> buvo susitarta sumažinti e, perlaidų mm, mokesčius 5 procentais, tačiau vis tiek dabartiniu metu piniginės perlaidos iš ES e, kainuoja maždaug 10 procentų brangiau nei iš kitų pasaulio regionų. Paskutinis pastebėjimas, kurio pasigėdau ataskaitoje, susijęs su tuo, kad mm, galbūt formalizavimas nėra pati geriausia išeitis, sprendžiant problemas susijusią su piniginėmis perlaidomis. Formalizuojant pinigų perlaidų srautus reikėtų mm, daugiau dėmesio skirti neformalių perlaidų pažabojimui, e, siekiant mm, kad formalios perlaidos atneštų kuo daugiau naudos, grįžtant prie pono Geronso klausimo, kaip pritaikyti finansinių operatorių ir bankų teikiamas paslaugas prie migrantų vykdomų perlaidų poreikio. Pirmininkė, ačiū, jau viršėme mums skirtą laiką, dabar steiksiu žodžią poniai Lubambu, tam, kad ji per tris minutės apibendrintų diskusiją su. Labai ačiū už užduotus įdomus klausimus. Trumpai noriu atsakyti į tų sąnaudų arba mokesčių perlaidų klausimą. Dažnai girdime apie tai, kad pinigų perlaidų įmonės, piniginės perlaidas vykdančios įmonės ir vietos bankai piktnaudžiauja e, savo padėtimi rinkoje taikydamos didesnius perlaidų mokesčius maždaug 60-65 procentais palyginti su rinkos kainomis. Aš galėčiau pasiremti savo patirtimi ir jums pasakyti, kad pasiūlymas formalizuoti <clears throat> yra susijęs su, e, fina, su e, galimybė sudaryti palankesnės sąlygas besivystančiose šalise naudotis e, finansinėmis paslaugomis. Taip pat sumažinti piniginių perlaidų, mm, e, kurios vykdomos neformaliai naštą, nes 15 procentų mokestis nuo sumos tikrai yra didžiulis ir tokiu būdu mes jokiais būdais neprisidėsime prie šalių gaunančių perlaidas besivystančių šalių arba kilmės šalių, kaip jas bepavadintume, vystimosi. Kitas klausimas, kuris buvo iškeltas pačioje diskusijų pradžioje, buvo susijęs su tuo, ar būtų galima pateikti išsamesnės informacijos susijusios su perlaidų kainomis arba mokesčiais. Taip, tai yra įmanoma, galbūt po šios diskusijos galėtumėte į mane kreiptis ir aš jums šią informaciją papildomą atsiųščiau. Iškeltas klausimas, kas pasiūlė E, identifikuoti naujus perlaidų būdus, pavyzdžiui, naudojantis mobiliaisiais telefonais ir mobiliosios bankininkystės paslaugomis. Taip jau yra bandoma elgtis e, Kenijoje, kur vienas mobilaus ryšio operatorius teikia atitinkamas paslaugas, tačiau e, Jis gali teikti šias paslaugas dėl to, kad Kenijos valdžia pritarė tokio projekto įgyvendinimui, <clears throat> kadangi vykdant piniginės perlaidas mobiliuoju ryšiu galima sumažinti smarkiai šių perlaidų kaštus. Kiekviena valstybė gali mm, savo nuožiūrą pasirinkti pasitelkdama naujausias technologijas E, pačią tinkamiausią sistemą piniginiams perlaidoms. Pirmininkė, ačiū. Man belieka tik padėkoti už šį atliktą įdomų tyrimą ir jo išvados rezultatai tikrai bus mums naudingi. Per kitą Europos parlamento kadenciją dabar pradėsime svarstyti paskutinį mūsų darbo tvarkės klausimą. Mums lieka dar 35 minutės. Ir dabar kalbėsime apie ES poziciją dėl visuotis veiksmingo vystamojo bendradarbiavimo partnerystės aukšto lygio forumo dėl pagalbos veiksmingumo, kuris vyks Meksiko 2014 m. balandžio mėnesį. Kaip žinote, vystomo bendradarbiavimo pagalbos programa buvo pradėta gyventi 2002 metais ir 2003 Romoje, Paryžioje 2005, Akroje 2008 ir paskutinis susitikimas vyko 2011 metais. Ketvirtasis aukšto lygio forumas skirtas naujoms e, vystamojo bendradarbiavimo partnerystės formoms, siekiant patvirtinti anksčiau prisimtus įsipareigojimus ir pagerinti vystamosios pagalbos veiksmingumą bei sustiprinti vystamai bendradarbiavimą. Meksikoje vyksantis forumas e, sieks užtikrinti <clears throat> veiksmingo vystumo vienarbiavimo partnerystės programos įgyvendinimą po 2015 metų. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui, ponui Martinui Pradai, kalbėti septynės minutės. E, Efektyvų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. iš tikrųjų tas e, ministrų susitikimas Meksikė yra esminio, esminės svarbos e, susitikimas busimam visamam bendradarbiavimui ir mes labai daug svarbos tam skiriame ne tik tai kaip politiniam e, renginiui, bet e, mes e, manome, kad ir pasitikėjimo požiūriu tai yra be galo e, svarbus renginys. Mes manome, kad e, tai, kad tai atsispindi tarybos išvadose, yra labai svarbus aspektas. Nes tai leidžia suprasti, ką mes įgyvendinome ir kokie yra rezultatai šiuo laikotarpiu. E, mes turime tarp pozityvių aspektų pabrėžti įtraukimo aspektą įtraukiamą į pobūdį, kur, kuris neapsiriboja tradiciniais donorais ir, ir parmagaunačiams valstybėmis, bet ir besivystančių, kylančių, kylančių valstybių donorus, taip pat ir valstybinės struktūras, pilietinės e, visuomenės atstovus, privataus sektoriaus atstovus, parlamentus, vietinės valdžios struktūras ir, ir, ir fondus. Taip pat apima, tad tai yra iš tikrųjų įtraukiamo pabudžio platforma ir mes manome, kad tai yra e, aspektas, kuris ne tik tai pozityvus pats savaime, bet ir labai e, e, svarbus dalykas įvertinant laikotarpį po 20 metų. Kitas dalykas e, - darbo tvarkė to susitikimo, į kurią įtraukti, įtrauktos naujos temos, pavyzdžiui, išteklių e, telkimas vystamajam bendradarbiavimui, bei kai kurios kitos naujos temos. Ir taip pat bus kalbama apie įsipareigojimus dėl oro, įsipareigojimus dėl pagalbos visamam bendradarbiavimui, tai yra Paryžiaus ir kitų e, konferencijų įsipareigojimai ir manome, kad Bruselėje labai svarbu parodyti, jog tie įsipareigojimai yra realybė, kad jų laikomasi. Tad įtraukiamas pobūdis šių aspektų ir manome, kad tikrai galime tikėtis gerų rezultatų. Yra, aišku, ir kitų kai kurių aspektų, kurie galbūt mažiau teigiami, jie taip pat atsispindės tarybos išvadose. Pirmas iš tų aspektų yra toks. Kylančios šalis - Kinija, Indija, Brazilija kol kas e, dalyvauja labai ribotai tame bendradarbiavime, nors mes matome teigiamų tendencijų, pavyzdžiui, Kinijoje, kuri vis, daug, vis daugiau dalyvauja diskusijose, vis dėlto Kinija, nepaisant visų mūsų pastangų, kaip šalis donori, e, neprisijima rimtų įsipareigojimų. Taip pat kitas aspektas, valdymo aspektas e, partnerystės, taip pat ne visiškai pasiteisina veiksmingumo požiūrių. Mes norėjome užtikrinti įtraukiamai tokio valdymo pobūdį, bet norime, e, kad e, tas valdymas būtų e, koncentruojamas ties kiekviena paramos gavėja ir e, jungtinių tautų vystimosi programa, čia taip pat vadina koordinuojama vaidmenį, tačiau mes matome, kad vietinių lygmenių ne viskas yra gyvenama tinkamai ir kad valdymą reikėtų tobulinti. Norint jį patobulinti, vienas iš pasiūlymų būtų geriau integruoti geriau integruoti building blocks į tą procesą. Taip pat, kalbant apie regioninės struktūras ir valdymo komitetą, tai e, įgyvendinant konkrečiai valdymą reikėtų taip pat veikti ir šiuo lygmeniu. Ir turime konkrečių sumanimų ir idėjų, kurias reikėtų įgyvendinti, bet šiuo metu matome, kad yra dar trūkumų ir dėl tų trūkumų Meksikoje bus pateikta, pateikta ataskaita, tai yra stebėsenos rezultatai, kol kas tie rezultatai dar nėra e, parengti. Ta ataskaita dėl rezultatų nėra iki galo parengta šią savaitę, bet kitą savaitę jau turėtų būti parengta. Kalbant apie partnerystę, aš manau, kad ES galės Meksikoje parodyti ir mes savo valstybėms narėms galėsime taip pat pasakyti, e, viską dėl to, kas buvo padaryta dėl mūsų įsipareigojimo. Mes e, numatome pristatyti du prioritetus. Pirmasis prioritetas yra bendras programavimas ir pažanga. Šioje srityje ES galės pateikti labai e, turiningos e, informacijos apie pažangą šioje srityje su valstybėmis narėmis. Toliau antras aspektas, kuris bus Meksikoje pristatytas, yra mūsų pažanga daroma skaidrumo didinimo srityje ir bus taip pat kitų aspektų, kurie bus paminėti tarybos išvadose. Tad bendras programavimas ir skaidrumas turbūt yra tarp tų aspektų, uh, patys e, svarbiausi ir turbūt šiose srityse mes padarėme e, kaip ES daugiau, daugiausiai e, pažangos. Toliau, manau, kad kaip ir sakiau pradžioje, ši konferencija labai svarbi pasitikėjimo požiūrių. Joje nebus turbūt naujų pažadų, bet labai svarbu bus tai, kad bus parodyta, jog yra padaryta e, pažangos per pastarąjį e, laikotarpį ir tai taip pat svarbu, turint omenyje būsimas diskusijose dėl tikslų jungtinėse tautose, dėl tų tikslų, kurie pakeis tūkstantmečio tikslus. Ir e, todėl mes matome tą Rusijos partnerystę kaip tam tikrą platformą, kuri suvaidins labai svarbu vaidmenį. Nes tai bus tikslų įgyvendinimo platformą. Tų tikslų, dėl kurių bus apsispręsta 2015 metų rugsėjo mėnesį. Tad, e, kai bus nuspręsta, kaip įgyventi tuos e, tikslus po 2015 metų, e, iki to įgyvendinimo reikia užtikrinti, kad visos pusės visi e, dalyviai laikytųsi savo įsipareigojimų ir prisidėtų prie konkretaus įgyvendimo. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Sofija Bornoli iš Business Europe keturioms minutėms. Thank you, Mrs. Chairwoman. Um, we are... Ačiū, ponė pirmininkė, Business Europe vardu mes džiaugiamės galėdami pasikeisti su jumis nuomonėmis apie tai, kaip privatus sektorius galėtų prisidėti prie vystamosios pagalbos teikimo vystymo. Mums e, primtiniausias požiūris yra daugia šalis požiūris ir manome, kad privatus sektorius šiame kontekste gali atlikti svarbu vaidmenį. Mes remiame komisijos prieš kelis metus pradėta gyveninti pokyčių darbo atvarkę, nes manome, kad reikia sutikti suteikti daugiau galimybių privačiam sektoriui dalyvauti procesuose susijusiuose su vystimosi politika, siekiant skirti daugiau privašaus sektoriaus išteklių vystimuisi ir nuo to iš to naudos turėtų tiek besivystančios šalis gaunančios paramą, tiek verslo plėtrai. Europos verslo dalyvaujančio šioje partnerystėje, tiek ir vietos verslo plėtrai. Ta būtų galima padaryti pasitelkus viešojo privataus sektoriaus partnerystę, dalyvaujant įvairiems suinteresuotiems subjektams. Pavyzdžiui, tokią partnerystę galėtų užmėgsti vietos valdžia, privatus sektoras įtraukiant e, Europos investuotojus, e, ypač mažas vidutinės įmonės, taip pat ir tokias institucijas kaip S komisija ir nevyriausybinės organizacijos. Tokiu būdu privatus sektorius dalyvautų viena vertus įgyvendinant įvairias vystimosi darbo tvarkės iniciatyvas ir antra vertus būtų teikiama parama per politinį lygį, lygmenį, numatant atitinkamas garantijas. Europos įmonės gali pasidalinti savo vertingą patirtimį gyvenant tokio pobūdžio iniciatyvas ir mes tą darome jau daugelį metų. Jau e, esame tokių projektų gyvendinimo patirtį sukaupę neblogą, tačiau kas atsitiktų, jeigu Europos įmonė nuspręstų investuoti besivystančioje šalyje, e, tokiu būdu vietos tiekėjų tinklas, e, kuris sudarytų mažos vietinės įmonės, turėtų būti kūriamas ir tokiu būdu galėtų vystytis vietos bendruomenės. Galiu pateikti kelius priežas, pavyzdžiui, Europos įmonė vykdanti žemės ūkio veiklą, gyveno stabilaus maisto projektą Tanzanijoje, teikdama paramą vietos sektoriui, skaitant mažas vidutinės įmonės, stiprinama techninius gebėjimus, organizuodama įvairius seminarus ir šio projekto tikslas yra padėti vietos mažoms vidutinėms įmonėms didinti savo gaminių įvairovę, tokiu būdu sustiprinti pozicijas rinkoje ir tapti konkurencingesnėmis. Kita ES įmonė pradėjo gyveninti bandomai projektą susijusi su tvariu arbatos auginimu Kenijoje, siekiant pagerinti, pagerinti darbo našumą, e, e, sumažinti poveikį aplinkai ir e, tausoti gamtinius išteklius. Ši iniciatyva jau padėjo padidinti vietos ūkininkų pajamas ir padidino užimtumą tame regione, kur yra vykdomas projektas. Naudodamas progą noriu paminėti, kad labai svarbu Europos verslo bendruomeniai dalyvauti stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą. E, dėl to ir institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavę glaudžiau, pavyzdžiui, komisija ir investicijų bankas E, taip pat ir e, skiriose politikos rytise turėtų būti glaudžiau bendradarbiaujama. Business Europe mano, kad e, visos vystimos politikos rytis yra tarpusavį susijusios dėl prekybos ir investicijos, kaip sudėdamoji politinių sprendimo prieimimo dalis galėtų būti labai naudinga siekiant pagerinti valdymą skurti daugiau darbo vietų ir mažinti skurdą. Antra, diplomatinės ES pastangos įvairiose daugia šaliuose formuose yra labai svarbios, turiuomenį jungtinės tautas ir EBP. E o žinome, po, žinoma, po kelių savaičių laukiame šio formo Meksikoje, tai bus ideali galimybė ES perduoti savo žinę partneriams besivystančiose šalise dėl būtinybės e, E, gerinti teisinę aplinką ir valdymą, tai yra labai svarbios prielaidos, skatinant investicijas ir ekonomikos vystimas. Ir privačiam sektoriui e, šios prielaidos yra labai svarbios. Kalbėsiu trumpai ir baigdama noriu pažymėti, kad mums akivaizdu, kad e, privatus sektorius turi dalyvauti vystimosi politikoje ir daugia šalis požiūris mūsų nuomonė yra labai veiksminga šioje srityje. E, taip pat manome, kad dalyvaujant didesniam skaičiu suinteresuotų subjektų būtų galima veiksmingiau panaudoti, e, panaudoti turimus išteklius finansinius ir laiką ir kad šis dalyvavimas privataus sektorius būtų naudingas ir vietos bendruomenėms. Ačiū uždėmesi ir laukiu jūsų klausimą, jeigu tokio turėtumėte. Ačiū dabar suteiksiu žodį. Suzanai Zlatkovai, kuri šiandien atstovauja Concord organizacijai, jai taip pat suteikimas keturias minutės, turint omenyje, kad laiko turime nedaug. Dėkui pirmininkė, ačiū, kad suorganizavo diskusiją šią svarbę temą ir ačiū, kad pasikvietėt. Concord mes pristatysim Europos piliečių nuomonės. E, mes kalbėsime apie e, pagalbos efektyvumo darbo tvarkę. Monterėjus konsensuse 2002 metais apie tai buvo kalbama ir buvo pripažintama, kad ne tik kokybė svarbu, bet ir kokybė teikiant paramą. Nuo to laiko, e, kai įvyko aukšto lygio forumas Romoje, Paryžiuje, Akroje ir dar kitur, e, susiformavo aiškus bendradarbiavimo partneriai buvo stengiamas įtraukti visų vystimosi e, suinteresuotų pusių bendradarbiavimas. Busano partnerystė e, įtvirtino ankstesnius įsipareigojimus, kuriuos įtvirtino suinteresuotos pusės per pastaruosius du metus. E, e, pagalbas besisančiam šalims efektyvumas e, nebėra E, susilaukia mažiau dėmesio tarptautinė bendruomenė ir mes turėtume kažką daryti, kad tas dėmesys sugrįžtų. Tik e, Meksikoje vėl bus kalbama apie pagalbas besivystančiom šalims efektyvumą. Ten reikia pagalvoti apie pažangą siekiant išsikeltų tikslų prieš dviejus metus ir aiškiau apibriežti priemonės, kurios leistų e, pašalinti dabartinės kliūtis Meksikos H1 leis įvertinti e, Busano partnerystės partnerystės sėkmę ir pasaulinės partnerystės e, galimas perspektyvas. Bus kalbama apie e, pagrindinės paramos gairės iki 2015 metų. Meksika turi galimybę E, pakeisti tendencijas ir pagalbas visičiam šalims darbo tvarkės e, efektyvumą sustiprinti po 2015 metų. Europos Sąjunga, kaip didžiausia donorė, turėtų suvaidinti esminį vaidmenį šiame procese ir galėtų rodyti pavyzdį. Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų susitarti dėl ambicingo apicingos pozicijos, orientuotos į veiksmus iki Meksikos susitimo, kad būtų užtikrinta, kad Meksikoje būtų parengtas planas pažangai pagreitinti ir e, glaudesniam bendradarbiavimui užtikrinti. Tačiau e, prieš priimant Meksikos e, išvadas reikia gerai apsvarstyti planą artimiausiams dviejams metams, Mes džiaugiamės, kad Europos komisija atliko studiją, kurioje yra vertinami busans įpareigojimo e, įgyventinimo tempai ir mes tikimės, kad bus galima toliau per ES atskaitomybės ataskaitą tų įsipareigo gyvenimą toliau e, kontroliuoti. ES turėtų daugiau pažangos e, e, pasiekti padedama žmonėms, kuriems labiausiai pagalbos reikia per bendradarbiavimo politiką, e, galvojant ne tik apie skurdžiausius žmonės, bet ir apie vidinės pajamas turinčių žmonės. Galiausiai, teikiant paramą, reikia vertinti ne tik tai pajamų lygį, bet visus socialinės raidos aspektus. Mes puikiai suprantame, kad naujųjų donorų reikšmė didėja E, regioninėme e, tarptautinėme bendradarbiavime, todėl mes norime, kad ES atliktų e, moderatorės vaidmenį, užtikrinant bendradarbiavimą tarp pietinių, rytinių ir šiaurinių valstybių. Mes įsivaizduojame, kad finansų sektorius atlieka svarbu vaidmenį. Mes turime vertinti, kas realistiškai galėtų būti pasiūlyta, kad plėtros tikslai galėtų būti įgyvendinti. Plėtros efektyvumas suteiks atsakymą, kaip įgyvendinti bendradarbiavimo planus po 2015 metų. Tokia programa turi duoti konkrečių e, tikslų. Naujieji E, planų po 2015 metų rengiami planai turi numatyti skaidrumo, abipus atskaitomybės, e, nuosavybės aspektus, glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, e, pagalbos besivystančiom šalims efektyvumas turės būti matuojamas vystimosi tikslų įgyvendinimu. Meksikoje ministrai, įvairūs lyderiai ir kiti suinteresuoti subjektai turėtų padaryti viską, ką gali, turi būti pripažįsta, kad padaryti dar reikia labai daug, kad principai galėtų būti geriau apibriežti. La parole est à monsieur Görens. Oui, merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Įvairios konferencijos, kurios buvo paminėtos diskusijų metu, šiandien mums primena Monterėjų, Buzaną, Paryžių. Ir tai patvirtina daugia šalį pobūdį šitų diskusijų. Todėl manau, kad šitie dalykai rodo, jog tarptautinė bendryje iš tikrųjų veikia dinamiškai. Kita vertus, ką galima nuveikti teigiamu Meksiko. Meksike, Meksikoje. Išklausius komisijos pasisakymo, komisija sako, jog mes turime nevykti ten tučiamis rankomis ir komisija beje yra daug nuveikus ir, ir turi kuo, kuo pasiremti. Aš manau, kad komisijai reikia pasiremti nuveiktais darbais tam, kad būtų įtvirtinti nauji dalykai, kurių reikia siekti, naujos temos. E, išorės veiksmų e, tarnybos atstovai, manau, neturėtų būti kuklus, nes jie atstovaus Europos Sąjungai. Ir manau, kad e, turime taip pat pasimokyti iš praeities, jog, man atrodo, struktūrinio dialogo susitikimai šio požiūriu su komisija yra svarbus. Reikia susitarti, kas ką darys, ką, kas yra kieno atsakomybė. Monterėjos konferencija, pavyzdžiui, e, konferencijoje nebuvo pakankamų pastangų finansuoti vystamai bendradarbiavimą. Buvo kalbama apie 0,7 procento, tačiau 14 metais ne, nebus pasiektas toks skaičius ir netgi ES nepavyks galbūt pasiekti 0,5, jeigu nebus dedama papildomų pastangų, tačiau reikėtų tam tikrų didaktinių pastangų ir tuomet galbūt galų galia mums pavyks tai pasiekti. Tai, ką sako komisija, komisija sako, jog ši konferencija bus skirtinga nuo kitų, nes bus kalbama apie paradigmos keitimą. Tai yra, jeigu norime, kad toliau nebūtų naujų fiasko, tai e, įgyvendinant e, tūkstantmečio tikslus visame bendradarbiavimo srityje, būtinai turi būti pabrėžiama kiekvienos valstybės atsakomybės dimencija. Nes kylančiose valstybėse nekalbama pakankamai apie neligybės tarp valstybių, nes valstybės pačios už tai atsakingos. Ir reikia akcentuoti šį aspektą ir ypač tai akcentuoti, nes kai kurioms valstybėms to labai reikia. Uh, Ir taip pat turime pabrėžti diferencijavimo principą. Mes kovojame už jį, diferencijavimas nėra mūsų atsakomybės vengimas. Tai yra e, kaip tik atsakomybės e, tinkamesnis įgyvendimas ir komisija turi ryštingai veikti Meksikoje ir turi patraukti kitus dalyvius. O jeigu jie nenori sekti komisijos pėdomis, tai reikėtų taikyti tam tikrą spaudimą jiems. Dėkoju. Dėkoju mūsų e, diskusijos dalyviams e, už pasisakymus šią svarbę temą. Dabar paskutinis darbo tvarkės punktas. Kiti klausimai. Mes e, ką tik tai gavome patvirtinimą, jog Katrina Ašten komisijos vice pirmininkė, ką tik tai pasirašė visamo bendradarbiavimo konsen, konsensusą, susitarimą. Nes e, dabar visamo bendradarbiavimo srityje išorės veiksmų tarnyba vaidina dabar svarbu vaidmenį, todėl tas sustarimas, tas konsensusas yra be galo svarbus. Jisai buvo parengtas kartu su komisija, parlamentu bei taryba ir jį pasirašė trys pirmininkai parlamento, tarybos ir, ir komisijos 2005 metais. Tad e, tai yra puikia naujiena, kad e, mūsų išorės veiksmų tarnyba siekia laikytis to konsensuso ir kad dabar tai yra pasirašoma specialios ceremonijos metu. Panas Gerins, manau, kad šitą mūsų kadenciją baigsis labai gražiai. Iš tikrųjų, mes uh, turime iš tikrųjų dabar puikią progą uh, gyventi visas šitos komisijos ambicijas. Manau, kad šitas pasirašymas ir pažadų laikymasis yra čia be galo uh, teigiami aspektai, nes būtent šioje pačioje salėje buvo apie tai kalbama. Tai yra iš tikrųjų didelė pergalė mūsų parlamentui, nes mes kovojame už tai. Viskas yra gerai, kas gerai baigėsi. Viskas gera, kas gerai baigėsi. Kągi, tai puikia naujiena, man tik tai belieka pranešti jums mūsų kito posėdžio datą. Mūsų komitetas posėdžiaus Briuselėje balandžio pirmą dieną, antradienį nuo 9 iki pusės pirmos ir antradienį balandžio 7 dieną. Tai jau bus mūsų paskutinis posėdis nuo 15 iki 18.